Dear colleagues, kolegos, galime pradėti darbą. Pradėsime nuo septinto darbo atvarkės klausimo, mokslinis su maistu susijusių klausimų nagrinėjimas. Kaip žinote, tai yra techninis pranešimas. Pats būdamas pranešėjas siūlau be jokių pakeitimų komitetui patvirtinti šį dokumentą pagal darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio pirmą dalį, jei niekas neprieštarauja. Taip ir padarysime. Jei kas nors prieštarauja, prašom, suteiksiu žodį, kad paaiškintumėt savo nuogastavimus. Niekas neprieštarauja. Pasiūlymas priimtas. Dabar pereisime prie balsavimo. Tačiau prieš pradedant balsuoti norėčiau pasveikinti jaunus politikus iš Kroatijos, kurie lankosi Envi komiteto posėdyje. Nematau, kur jūs aš tai. Mhm. Sveiki atvykę į Envi komitetą. Dabar pradėsime balsuoti. Pirmas klausimas, dėl kurio balsuosime, E, kompromisas, dėl kurio sutartas su taryba. E, tai yra Europos parlamento ir tarybos mm, reglamentas jūrų transporto išmetamo anglės dioksido kiekio stebėsena, ataskaitų teikimas ir tikrinimas. Balsuosime elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Everybody had voted. Ar visi palasavote? Baigiama balsuoti. Patvirtinta. Il 10. Il 9 non c'è, era dritto ah, okay. Fishery. Yes. Now we... Dabar balsuosime dėl pono Gebrandi ir pono Eikaut pranešimo. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. oss några stycken. Now we have to vote. Dabar balsuosime dėl klausimo, kurie atsakoma žodžiu, dėl perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos kilmės šalies ženklinimo. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Passiamo alla, sì, alla discussione sulla mozione di risoluzione. Okay, we have finished to... Balsavimas baigtas. Pradėsime diskusijas dėl perdirbtų maisto produktų srityje esančios mėsos kilmės šalies ženklinimo. Iškart suteikiu žodį poniai Lyze, o vėliau suteiksime žodį visoms politinėms frakcijoms, kurios pasirašė rezoliuciją. Prašom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf heute die Kollegin Sommer. Ähm... Ačiū pirmininkė. Šiandien stovauju kolegai, keičiu kolegą, kuris dėja serga, taip pat kalbėsiu ir kaip EPP frakcijos koordinatorius. Kol kas dar neturėjome galimybės e, po rinkimų pakalbėti šio klausimu savo frakcijoje. Tikriausiai bus įvairių nuomonių, bet per ankstesnę kadenciją mes keletą kartų kalbėjome šią temą ir netgi balsavome. Dauguma, daugumos nuomonė yra atitinkanti ir šito pranešimo nuomonė. Taigi, jinai yra gan Bendroji nuomonė yra gan kritiška šiai rezoliucijai ir EPP negali su juo sutikti. Į savame suprantama, kad vartotojai nori žinoti, iš kur kilia maisto produktai, kurias jie vartoja. Bet, žinoma, tai yra, tai turi irgi savo kainą toksai ženklinimas. Ir tai, kai tai paaiškėjo, vartotojai jau nebe taip entuziastingai nori žinoti, iš kur kilia e, visi mm, maisto produktai. Ir dabar mes sprendžiame, kas turėtų būti privaloma ar ne. Jeigu turi būti nurodytos visos kilmės šalis ir tada toksai ženklinimas yra brangesnis, e, tada vartotojai ir įmonės turėtų turėti galimybę pasirinkti, kiek nurodyti, bet mes turime irgi numatyti tam tikras taisyklės. Komisija savo dokumente e, kalba apie paradoksą, kad paprastai vartotojai nori turėti informacijos, bet nenori mokėti už informaciją. Kągi tada daryti, jeigu vartotojai atsisako mokėti? Tada tas lėšas reikia surinkti kažkaip kitaip, galim peržvelgti skaičius. Netgi sunku patikėti, kad tokie skaičiai yra tikri. Maždaug 50 procentų pabranktų tie pradiniai kaštai. Man atrodo, kad žiūrint į skaičius, reikėtų galvoti, kad kažkur tie skaičiai turėtų būti per vidurį. Jeigu nenorime, kad vartotojai mokėtų Mm, tą skirtumą, tai reikės į kažkam kitam perkelti, pavyzdžiui, ūkininkams. Ūkininkai jau ir taip yra apkrūti įpareigojimais, jie turi gaminti produktus kiek įmanoma pigiau, kaštų jiems didinti nereikėtų. Todėl kyla problema, kaip sumažinti tos kaštus, pažymėsos. E, antibiotikams e, atsparios mėsos, kaip, e, kaip kasmet e, girdime iš pasaulio sveikatos organizacijos, kiek žmonių miršta vien todėl, kad jie jau yra atstampę atsparūs antibiotikams. Ir komisija, ir kiti sako, kad jeigu reikalausime privalomai nurodyti visų mm, maisto produktų kilmę, bus be galo didelė našta, pavyzdžiui, e, mažom ir vidutinėm įmonėm. Mažom ir vidutinėm įmonėm ta našta bus ypatingai didelė, daug didesnė negu stambiom įmonėm, kurios gali sumažinti prekybos e, kaštus. Atsakingas komisaras sakė, kad, yra sakęs, kad nėra e, ryšio tarp produkto kilmės ir kokybės. Negalime įrodyti šito ryšio. Ir Europoje turime tam tikras taisyklės, kurios galioja. galioja. Taigi čia paprasčiausiai išnekame apie informaciją, o vartotojas atsisako už ją mokėti. Kilo įvairūs e, skandalai susiję su mėsa, kaip pavyzdžiui buvo mėsa pažymėta kaip jautiena. Jautiena reikia e, žymėti, iš kur jinai yra kilusi. E, tos taisyklės pakankamai griežtos, bet vis tiek neužkirtom kelio tam skandalui. Taigi tiesiog reikia geriau tikrinti ir taikyti sankcijas. Pone Delangė buvo paruošusi pranešimą, būtent mes ir einame tuo keliu. Kalbame apie tai, kad reikia stipresnės kontrolės. O jeigu, žiūrime, jeigu pakalbėtumėm apie pusfabrikačius, pavyzdžiui, mėsą lazanijoje, net keletoje šalių Europoje matėme, kad ta mėsa atkeliavo nežinia iš kur, atkeliavo į lazaniją ir buvo pažymėta kaip jautena. Ar ta mėsa iš Rumunijos, ar iš Arijos, nesvarbu, vis tiek ta mėsa būtų buvusi ar klieną, ne jautieną. Taigi, iš principo, vėl iškyla ta pati diskusija ir reikia ieškoti kompromisų. Pirmiausia, mano frakcijoje, nes ne visi sutarėme. Per ankstesnę kadenciją mes keletą kartų apie tai diskutavome ir dažniausiai pasakydavome iš kolegos Soma poziciją. Džiaugiuosi, jeigu įmonės savanoriškai sutiks ženklinti mėsos kilmės šalį, bet jeigu įvesime tokį privalomą reikalavimą visose valstybėse narėse, bus sunku jį gyvendinti, todėl mes negalime pasisakyti už šį tekstą. Ačiū, ponė Vilmont. Um, dėkoju, pirmininkė. Kontekstas yra toks. Mes penkis metus dirbom prie šios temos ir mane nustebino pono Lyzė komentarai. Galvojau, kad buvo e, kad jis skaitė ponios Somer raštą, o ne savo paties. Nes, man atrodo, parlamentas balsavo, paskelbė savo poziciją. Mes siekiam juk šito žymėjimo, tikėtimi šitų nuorodų. Uh, ir parlamente buvo pasiekta daugumos dėl mėsos žymėjimo etiketėmis ir dėl perdėtos mėsos taip pat, tad mane stebina dabar pono Lyzė pozicija. E, labai svarbu čia spręsti tą kontroversišką klausimą. Mes kalbam apie, apie poveikį aplinkai, apie gerbuvio ir sveikatos klausimus. Dabar mes jau žymime šviežią mėsą. Tačiau yra svarbu sužinoti, kaip yra su mėsa perdirbtame maiste. Iš kur ten yra mėsa, kokios kilmė? 90 procentų e, vartotojų nori to pabudžio informacijos. Tad netiesa sakyti, kad vartotojams tai nesvarbu. Ir e, mane taip pat nuvylė ir komisijos pranešimas, kur pasakyta, kad e, pernelyg brangu yra toks žymėjimas, net vartotojai to nori. Tačiau pasak komisijos Brangu tai yra dėl to, kad komisija ruošiasi tikėti tuo, ką sako pramoninkai gaminantis tą perdirbtą maistą. Aš manyčiau, kad turėtume pasimėti nepriklausomai šaltiniais. Būkime išmintingi. Pavyzdžiui, Prancūzijos vartotojų organizacijos e, sako, kad mažiau nei eurą kainuoja viso rinkinio e, jautinos mėsos pažymėjimas. Ir priešingai, ta žymėjimas yra e, nebrangus ir kitos yra, yra tokių gamintojų, kurie patys savanoriškai e, ženklina savo gaminius. Ir iš tikrųjų čia kaina nėra svarbiausias dalykas. Paklausiau ūkininkų apie tai. E, tiesiog didžiausi E, lobistai čia ko gero būtų ūkininkai, kuriems irgi svarbu šie žymėjimo klausimai. Tad iš tikrųjų, tai, ką jūs pasakėte, kolega, nėra tikri faksai. Europos vartotojai tikisi, kad teisės aktų, kurie užtikrins didesnį skaidrumą. Tiesiog neprimtina yra tai, kad mes sėdime ir kažko laukiame, kad kažkas savaime įvyktų. Tiesiog siekime konsensuso e, tarp šių atskirų visų suinteresuotų grupių. EPP, kai kurie kolegos taip pat turėtų pareikšti savo nuomonę. Vartotojai turi žin, teisę žinoti, ką jie perka, ką jie vartoja ir mes turim tokią teisę jiems užtikrinti. Tai ko kita pramonė bijo, jeigu jie ruošiasi būti tokie skaidrus. Aš perku, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje e, maltinį vištienos ir jeigu nepasakyta, iš kur tas maltinis atkeliavo, nes jis skaidrumas neužtikrintas, aš noriu žinoti, kad jis tikrai buvo pagamintas Junktinėje karalystėje, iš ten užaugintos mėsos. Tad manau, kad Europos komisija kol kas kažko dėlsia, kažko laukia, mes turėtume būti aktyvesni ir tikiuosi, kad mes veiksime ryštingiau. Ir manau, kad vartotojai iš mūsų to tikisi. Ačiū. Thank you very much. And now for the ECR, Madame Girling. Thank you. ECR frakcijos vardu, ponia Jeling. Na, nėra, ponia Kirling, nėra daugiau ko be pridurti prie to, kas pasakyta. Aš gal manau, manau tik tai tiek, kad su Arkliena ten įvyko sukčiavimo skandalas ir jautina. Ir tik tai tiek galiu pasakyti, kad vartotojus reikia, vartotojams reikia suteikti tikrumą, jie turi žinot, ką jie valgo. Ir galėtume, pavyzdžiui, kad ir tą sumuštinio pavyzdį pasitelkti. Svarbu vis dėlto vartotojai žinot, ką jis valgo. Norėsiu pasakyti, kad komisija yra prisėmusi įsipareigojimus dėl maisto informacijos teikiamos vartotojams. Ir manyčiau, kad tas prisimtas įsipareigojimas saisto. O dabar Europos komisija prisėmusi tą įsipareigojimą tiesiog mus nuvylė pasiūlydama kažkokį labai jau neaiškų siūlymą norėčiau priminti visiems, kad visi galvojam apie tai paremti tą dokumentą ar ne, bet štai pasižiūrėkime į rezoliucijos pabaigą, ten yra aiškiai pasakyta, jog yra būtina priimti tokius teisės aktus, kurie suteiktų daugiau aiškumo. Mes turime, iš, e, mes turime progą detaliai pasižiūrėti poveikio analizę ir be abejo e, sąnaudas reikia numatyti, bet jos nėra tokios jau didelės. Ir rezoliucija buvo apie tai, kad vartotojai turi turėti teisę žinoti, ką valgo. Dėkui. Thank you very much. And... Pirmininkas, ačiū. Pone Jatenmaki, prašau. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, vardas mano ne pats lengviausias. Norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi tuo, kad mes pagaliau balsuosime dėl šio klausimo. Ir kad mes pagaliau pareikšime savo sprendimą balsuodami. Bet dabar štai žiūriu, kad šio klausimo nagrinėjimas tęsiasi Norėjau pasakyti, kad mes galim kalbėti apie išlaidą, sąnaudas, kiek tik norim. Mums reikia apie tai kalbėti. Bet vėlgi, Suomijoje, pavyzdžiui, viena mėsos, pavyzdžiui, vienas mėsos ūkis pasakė, kad mažiau negu vieną euro centą kainuotų tas pažymėjimas mėsos gaminio, tad mes iš tikrųjų nežinom, kokios tos sąnaudos galėtų būti. Tačiau vartotojų požiūrių, norėčiau pasakyti, kad vartotojai turi teisę žinoti. Jei norime vartotojų pasitikėjimo, jie turi gauti informaciją, kuri galėtų tikėti ir ta informacija turėtų būti pakankama apie tą jų vartojimą maistą. Gal ne visus tai domina, bet e, ką padarysi, jeigu ne visiems tai yra įdomu, tačiau dauguma to nori. Be abejo, tai yra ir klausimas susijęs su konkurencingumu. Kompanija jos tuo naudosis kaip e, savo kompetencijos įrodymų, jos e, nori dažnai teikti informaciją apie parduodamą savo maistą. Šiandien reikia pasakyti, jog labai daug ir įvairaus maisto yra teikiama ir turime e, pagalvoti apie tai, kad, pavyzdžiui, kokio nors maisto vienas e, ingredientas yra pagamintas vienur, kitas kitur. Šiandien dėja yra tokia e, realybė, bet žmonėms tą reikia atvirai pasakyti. Maisto tiekimo grandinės gali būti skirtingos, kaštai gali būti skirtingi. Šiandien kompanijos žino, iš kur jos, pavyzdžiui, perka mėstą. Ir jau buvo iškilę maisto skandalų dėl to, kad tos grandinės buvo žinomos, tos skandalus pavyko išaiškinti ir buvo žinoma, iš kur yra ta mėsa mes. Ne, negalim išnagrinėti skandalo, paskui pasakyti, kad gana to viešumo nieko daugiau šiame fronte nebevyks. Tad turime priversti kompanijas informuoti vartotojus apie tai, ką jiems parduoda. Nes pačios kompanijos tą informaciją turi. Maisto pramonė turėtų informuoti tinkamai. O pačiose, pačiose įmonėse yra dviejopas požiūris ir jos dažnai yra kardinaliai besiskiriančios. Jeigu kalbėtume apie mažas vidutinės įmonės, jos kalbės, kad jų sąnaudos bus didesnės ir gali prieštarauti tokiam sprendimui. Galėtume taip pagalvoti, tačiau dažnai tos mažas vidutinės įmonės yra už didesnį skaidrumą, o pasiūlymui nepritarė dažnai didesnės mėsos ar kitų maisto produktų perdirbimo įmonės. Nes mažos ir vidutinės įmonės kaip tik pasisako už skaidrumą ir, ir jo labiau, kad jų tiekėjai dažnai būna iš to paties regiono, iš tos pačios vietos, skirtingai nuo didelių įmonių. Manau, kad mano frakcija, galiu drąsiai teikti, vieningą nuomonę turi šiuo klausimu. Diskusijų e, vyko dėl aštunto punkto, dėl, dėl sąnaudų. Nu, tai tą aštuntą punktą turėtume peržiūrėti labai atidžiai. Čia yra nuoroda į vieną iš studijų. Turime paisyti egzistuojančių realijų. Įmonės, kurios žymi tinkamai e, savo gaminius, nurodo paprastai jų kilmę. Europos komisija parengė studiją, Taigi, tikiuosi, kad pasieksime pažangos ir kad tos etiketės maisto taps detalesnės. Ačiū. Grazie, adesso la collega Boylan. Dėkuoju, kolega Boylan. We welcome the opportunity uh, to put the important issue of origin labelling back on the agenda. Džiugu, kad vėl grįžtama prie šio klausimo. Matėme, kas atsitiko su arklienos skandalu. Uh, ir žmonių galvose atsirado tam tikras susirūpinimas ir tai, aišku, turėjo poveikį vartotojams ir jų mąstymui supratimui ir įpročiams. Mano šalyje, Airijoje, vartotojai taip pat gina savo teisės ir, pavyzdžiui, jie gal paprastai nori žinoti, kur buvo pagadbintos jų perkamos dešrelės ir panašiai. 95 procentai Airijos uh, vartotojų nori žinoti savo maisto produktų kilmę. Manau, kad Europos komisija negali nepaisyti to iškaus pageidavimo. E, kai dėl sąnaudų Airijoje, kai dėl e, dioksino keulienoje ir arklieno skandalo, paprastai tie skandalai buvo e, atrasti dėl to, kad buvo galima atsekti, kur buvo pagaminti maisto produktai produktai. O žmonės nori tikėti tais teiginiais, kurie nurodyti ant parduotuvėse perkamų maisto produktų. Tad būtina užtikrinti, kad tie duomenys būtų patikimi. Vėlgi, Europos parlamentas ir komisija negali ignoruoti piliečių norų, vartotojų organizacijų norų e, žinoti daugiau apie vartomus maisto produktus, todėl raginame prisusitarti dėl tinkamų žinimėjimų. Ačiū. Kolega Taylor. Thank you, Chair. Thank you very much. Ačiū, pirmininkė. Nuo kitų metų balandžio vartotojai žinos, ar ką perka, ar vištieną, ar, ar kiaulieną, ar jautieną, kur užaugintas uh, E, toks e, gyvūnas, kur paskerstas, bet jeigu aš pirksiu, pavyzdžiui, mėsainį ar kažką panašaus, aš nežinosiu tokios informacijos. Ir komisija, ir vartotojų organizacijos visoje ES nuolatos kartoja, kad 90 procentų europiečių rūpi, iš kur kilo mėsa, kurią vartoja. Norėčiau rasti tokią informaciją ant etiketės, e, nesvarbu ar perku šviežią mėsą ar pusfabrikočius. Ir, ir e, nurodymas, kad mėsa kilusi ne Europos Sąjungoje, man atrodo nepakankamas. Ir e, svarbu nurodyti, kur tie gyvūnai buvo užauginti, kur buvo paskirsti ir taip toliau. Ir vartotojai nori žinoti visą gyvūno kelionę nuo ūkio iki jų stalo. Vartotojų organizacijos um, dėl to yra susirūpinusios. Jūs sakote, kad vartotojai nenori mokėti to 50 procentų kainos pakilimo, kuris kiltų dėl to, kad būtų privaloma nurodyti kilmę. 50 procentų pakils kaštai vien todėl, kad nurodoma, iš kur kilo mėsa, man atrodo, kad tai yra absurdiška. Įdomu, kaip komisija pagrys tokius skaičiavimus. Arklienos skandalas parodė, kokia e, yra įvairialypė ir globali maisto tiekimo e, grandinė ir Europos vartotojai reikalauja informacijos, kur e, pagaminta, iš kur kilusi ta mėsa. Taigi turėtų gal, galioti reikalavimas ženklinti ir perdirbtos mėsos kilmę. Tas, tas įgaliojimas turėtų būti privalomas vartotojams dėl atsekamumo ir toks ženklinimas bus naudingas ir vartotojams, ir e, verslui, nes skrupulų neturintys gamintojai ir prekiautojai ne, neturėtų jokių galimybių pasinaudoti spragomis vartotojai tiesiog nori turėti prieigą prie tokios informacijos. E, toksai reikalavimas turėtų būti privalomas. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Heivy. Sì, grazie. Riporto il messaggio. Dėkuoju. Aš perdusiu kolegos Pedičinį pasisakymą. Jisai e, norėjo žodžiu pasisakyti dėl e, maisto produktų ženklinimo. Mes e, manome, kad e, piliečiai turi turėti informaciją, kad galėtų saugiai vartoti maisto produktus ir tai yra pirminės svarbos dalykas. Mėsa, taip pat ir sudėtinės produkto dalis turi būti aiškiai vardintos. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Dėkoju, pane Rivazim. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Tai yra labai įdomi tema, todėl kad e, joje atsispindi tai, kodėl mes esame europiečiai. Vartotojas yra karalius ir kaip karalius jis turi teisę gauti visą e, įmanomą informaciją, kad tinkamai galėtų pasirinkti. Tai reiškia, kad turi būti užtikrintas atsakamumas ženklinime tiek kalbant apie šviežią mėsą, tiek apie perdirbtą mėsą. Prancūzija buvo uh, arklio, arklienos skandalas ir mes matėme, kad uh, tai buvo tam tikras mafinės struktūros, kurios pirkdavo uh, mėsą Rumunijoje, perdirbdavo Olandijoje, paskui tamsa grįždavo į Prancūziją, ten būdavo niekas neaišku, vartotojai nori žinoti, kokios kilmės yra mėsa. Taip pat e, dėl, dėl klimato e, dalykų mes norime žinoti, iš kur yra importuojama mėsa, iš Kinijos, Ukrainos, Rumunijos ar iš kitur. Ir čia reikėtų pirmenybę teikti vietinės gamybos produktams. Uh, Todėl reikalingas atsekamumas. Kalbant apie perdirbtą mėsą, prisiminkime dešrų skandalą. Į dešras galima pridėti visko ir nežinome tų e, sudinamųjų dalių kilmės. Taip pat yra ir sąnaudų aspektas. Mums yra E, pateikiama labai įvairi informacija. 20-25 procentai iš kur tie skaičiai yra paimti. Aišku, jeigu mes kalbame apie didelės įmonės, didelės įmonės nenori ženklinimo. Ir toms įmonėms svarbu užtikrinti žemas kainas, bet ne kokybę. Todėl komisija, jeigu jinai nori būti bendrininkė, šitame procese tų, kurie nori mums pateikti prastą maistą, tai tegul jinai taip ir sako. Ir jeigu e, piliečiai paskui nusisuka nuo Europos, tai yra mūsų kaltė, todėl kad mes e, neginame tos papildomos vertės, pridėtosios vertės, kurią turi užtikrinti Europą. Dėkuoju, panas vicepirmininkas. Parnio. Taip, prisiminkime rugsėjo 30 dieną, kai vyko klausimai Andrėjau paketis, kuris dabar yra pono Andriukaičio klausimai, kai vyko. Mes visi dalyvavome čia, kai vyko pono, pono Andriukaičio klausimai. Ir e, jisai tuomet e, kalbėjo apie e, ženklinimą ir kad vartotojai turi žinoti. Jisai padarė deklaraciją tokią, kad vartotojai turi žinoti, kokia yra kilmi maisto produktų. Man Man atrodo, kad e, iškyla. Tai. Je disais que tout avait été dit par e, le commissaire qui de... Nuo 30 e, rugsėjo dienos iš komisijos mes girdime, kad perdirbtuose maisto produktuose turi būti nurodoma kilmi ir užtikimas atsakamumas, kolegė, kuri kalbėjo prieš tai, galbūt nežino to, tačiau E, ir labai svarbu čia tas planas, kurį mums pateikė e, Europos komisijos e, narys atsakingas už šią sritį. Aš manau, kad mes turime užkirsti kelią kitiems skandalams. 90 procentų vartotojų nori, kad būtų ženklinama mėsa, kai jinai būna kaip sudėtinė dalis. Ir vartotojų struktūros patvirtina tokią nuomonę, Europos komisija turi greitai pateikti mums teisėkuros pasiūlymą. Tai užtikrins skaidrumą ir paskatins operatorius užtikrinti, gamintojus užtikrinti atitinkamą kontrolę. Aišku, mes turime trukdyti tiems, kurie E, sukčiauja, trukdyti sukčiauti. Ir todėl aš ypač pabrėžiu, Europos komisija e, kol kas mano, kad privalomas ženklinimas būtų per brangus gamintojams. Tai, tai buvo paminėta, e, prieš tai kalbėsiu kolegių ir kolegų, buvo pasakyta, kad skaičiai yra išpūsti, taip pat žinome, kad jautinai yra taikomas ženklinimas, bet reikia išplėsti. Jį, tas, kuris taikomas, jau funkcionuoja gerai, o kalbant apie perdirbtus maisto produktus, EFSOS duomenimis 13 metų tik tai 48 procentai tokių produktų e, turi atitinkamą ženklinimą ir 20 procentų produktų, e, kurie yra šaldyti. Kitose produktuose dar mažesnis to ženklinimo procentas, tad e, mes e, iš tikrųjų turime imtis įsiekuros priemonių, jeigu norime apsaugoti geriau vartotojus ir turime, kad mūsų komitetas pasisakytų už tai. Turime siekti to. Dėkuoju, ponas Sanė.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 Aš atstovauju ES piliečiams. Turiu atstovauti jų interesams pirmiausia. Galiu pasitikėti daugeliu teikiamų statistinių duomenų skaičių ir panašiai. Yra tokių gamintojų, kuriems jų produktų žymėjimas pagal naujas taisyklės gali reikšti, kad padidės 50 procentų jų produktai, produktų kaina. Kodėl? Todėl, kad nebegalės naudoti prastos kokybės neaiškios kilmės mėsos savo gaminiuose, jeigu sąžininkai turės nurodyti, iš kur jie jiems gali tekti e, pabranginti savo produktus, jeigu norės naudoti kokybiškus produktus Vengrijoje. Mažiau negu 3 eurus kainuoja daugelis mėsos produktų, tad kokios kokybės tai yra mėsa. gamintojai turi nurodyti naudotos mėsos perdirbtose produktuose kilmę. Dauguma gamintojų, kurie klaidina žmonės, būtų priversti spręsti šį klausimą. Bet tas e, aišku ženklinimas, pirmiausia, aišku, pasitarnautų piliečiams ir ūkininkams, kurie turi konkuruoti su tais prastų gaminių, pigių gaminių tiekėjais. Tai bus labai aiškus signalas maisto pramoniai, kad negalima elgtis taip, kaip galbūt būdavo elgiamasi, kaip kai kas elgėsi. Ir mes turime sutvarkyti maisto pramonės sektorių. Ir taip, aišku, pirmiausia pasitarnaus ES piliečiams, vartotojams. Ką reiškia brangu, ką reiškia pigu? Čia yra labai filosofinis klausimas. Aš esu iš Vengrijos. PVM mėsos gaminiams siekia 27 procentus 27 procentai PVM Vengrijoje maisto produktams yra e, didžiulė suma. Ir mes nekalbam apie tai brangų, tai ar pigų, bet tiesiog kaip taip gali būti, taigi yra vagystė. Šitokio dydžio PVM maisto produktams yra vagystė. 30-33 procentus gali siekti. E, PVM, tai būtų dar kažkam didesni pelnai, bet pirmiausia turime galvoti apie piliečius, teikti jiems kokybiškus maisto produktus už priimtinas kainas. Tuo būtų piliečiai patenkinti. Ačiū. Grazie, abbiamo chiuso il giro. Dėkuoju. Baigiame pasisakymus. Kolegos baigė pasisakymus šitą temą. Komisijai buvo pateikta daug klausimų ir todėl iš karto suteiksiu žodį ponui Makjudakis, kad jis pasisakytų komisijos vardu ir atsakytų į pateiktus klausimus. Thank you, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Džiaugiamės, kad galime dalyvauti posėdėje ir klausytis šių diskusijų. Komisija įvykdė savo teisinius įsipareigojimus, pateikė pranešimą, kaip prisimenate, tai buvo mūsų kompromiso rezultatas, derintis dėl vartotojų reglamento ir pilnos informacijos nuostatų. Kai mes pateikėme šį dokumentą, tikėjomės, kad kils diskusijos. Taip ir atsitiko. Išgirdau daugybę pasisakymų. Norėčiau e, šį veitą paaiškinti ne tiek atsakyti į klausimus, kiek e, suteikti daugiau informacijos apie tam tikrus klausimus, kurie buvo iškelti, ypatingai dėl papildomų kaštų. Komisija užsakė tyrimą šio klausimu. Tyrimo rezultatai buvo aptarti darbo grupėje, kurioje dalyvavo ir suinteresuoti asmenys ir vartotojai. Šio tyrimo rezultatai buvo patvirtinti šios darbo grupės, kurioje, kaip sakiau, dalyvavo įvairių suinteresuotų šalių atstovai. Kelet kėlėte klausimus apie skirtingus kaštus, apie tai, ką komisija rašo savo pranešime. Taip pat ir tai minima ir kitose pranešimuose. Norėčiau aptarti labai didelius skirtumus tarp šių dviejų pranešimų. Komisijos pranešime yra nagrinėjama rinka ir įtaka rinkai visoje Europos Sąjungoje. Buvo atsižvelgta į tai, kad kokios įtakos turėtų privalomas kilmės ženklinimas. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad produktų yra pačių įvairiausių, kuriuose yra mėsos. Jie gali būti labai paprasti, o gali būti labai sudėtingi. O kitame pranešime buvo kalbama apie jautieną ir buvo tyriama ta situacija, jeigu būtų nustatytas savanoriškas ženklinimas, neprivalomas. Taigi yra labai dėlis skirtumas, ar vertinsime poveikį kainai, jeigu yra privaloma ženklinti, ar yra neprivaloma ženklinti, nes tas, kuris ženklina, nors tai nėra privaloma, turi, reiškia, daugiau galimybių tą padaryti. Tie kaštai, apie kuriuos e, rašoma mūsų pranešime, yra tokie darbiniai kaštai. Jie pakyla nuo 15 iki 20 procentų priklausomai nuo produkto, bet pabrėžiu, tai yra darbiniai kaštai, gamybos kaštai, ne paties produktų. Pirmiausiai atsekamumo kaštai iki 5 procentų, 8-12 procentų administraciniai kaštai ir bendri gamybos kaštai susiję ir su vyriausiam viešosiam institucijom iki 20 procentų galėtų kilti. Nemanau, kad tuos skaičius galima palyginti ir negalėtume teikti, kad tie skaičiai yra tiesiog sugalvoti. Žinoma, reikia atsižvelgti ir į tai, kad vartotojai nori, kad būtų ženklinama. Taip, tai tiesa, bet 90 procentų vartotojų e, yra suinteresuoti, kad būtų smulkiai ženklinama. Tačiau, kai jūs klausėte, ar vartotojai norėtų mokėti už tokį papildomą ženklinimą, kuris e, dėl kurio kaštai padidėtų, tarkim, 10 procentų, iš karto apklausoje 60-80 procentų sumažėdavo suinteresuotumas turėti tokią informaciją ženklinime. Pirmininkė komisija atsižvelgs į visus skaičius, į šią į komentarus išsakytų šioje diskusijoje. Šitoje diskusijoje išsakyta nuomonė buvo pakankamai aiški, mes dar nenusprendėme, kokia kryptimi bus einama, mes ir su valstybėmis narėmis pradėsime diskusiją ir šiandien dar negaliu e, pasakyti kažko daugiau nuo komisijos pusės. Ačiū. Dėkuoju. Dabar aš turėčiau pateikti tvarkaraštį. Pone Vilmot, dar prašau žodžio, prašom. Dėkoju. Norėčiau tarti žodį dar komisijos atstovams. Net jūsų skaičiai, kurie atspindi labiau pramonės atstovų e, poziciją, o vartotojai sako, kad jie nori daugiau informacijos. Norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu tos apnos būtų tokios, kaip jūs sakot, 60-80 procentų vartotojų nori nepaisant sąnaudų išaugimo turėti tą informaciją. Tad laikas pradėti rimtai dirbti prie šio klausimo. Grazie della precisazione. Dėkuoju šį patikslinimą, nežinau, ar komisija nori ką nors pridurti. Uh, uh, understood. Uh, it... Aš, mes supratome, kad 60-80 procentų vartotojų nori mokėti tą. Jūsų turima informacija visai tikslinė, 60-80 procentų sumažėja norinčių gauti šią informaciją, jeigu sąnaudos išauga. Va bene, adesso. Puiku. Tuomet tvarkaraštis. E, pakeitimus turite pateikti iki e, gruodžio 17 dienos 12 valandos. Envi balsavimas e, vyks 21 sausio. Plenarime posėdėje šis klausimas bus svarstamas. Um, vasario mėnesį. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra ne vienas, o nuo 13 iki 18 visi punktai ir šitie punktai yra susiję su biudžeto vykdymo patvirtinimu. Ir kaip visi jūs žinote, tai yra proceso pabaigos dalykas, kuomet uh, jau yra panaudojamos lėšos, tuomet tų lėšų panaudojimas yra tikrinamas ir komisija ir kitoms institucijos institucijoms pateikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas už finansinius metus. Kaip komitetas mes nusprendėme pateikti nuomonės dėl komisijos e, biudžeto ir taip pat penkių agentūrų E, biudžeto vykdymo atvirtinimą. Jų veikla yra glaudžiai susijusi su mūsų komiteto kompetencijos rytimi. Mes patikrinome biudžeto įvykdymo laipsnį, lygį ir galime patvirtinti, jog taip pat e, nagrinėjame ir kritinius aspektus susijusius su agentūromis. Prieš pateikdami įvykdymą patvirtinimą dabar pabandysiu trumpai apibūdinti šitą klausimą tiek dėl komisijos, tiek įvairių agentūrų e, klausimų. Pradedu nuo biudžeto vykdymo patvirtinimo. ES e bendrojo biudžeto 13 metai e, agentūros, Europos komisija agentūros. Tai e, mes e, išnagrinėjome šitos e, klausimus ir kaip viskas buvo padaryta e, Envi Sanko generaliniuose e, direktoratuose 99-95 procentų įvykdymo laipsnis buvo dėl įsipareigojimo signavimo ir 95 procentų dėl mokėjimo asignavimo. Tad e, galime nuspręsti, galime priimti sprendimą, jog vykdymas yra tikrai tinkamas ir galime pasidžiaugti, jog e, viena iš programų, kuri susijusi su mūsų sritimi, tai yra programa LIFE, kad jos atveju 99,96 procentai yra e, įvykdymo laipsnis tiek e, įsipareigojimo signalams, tiek mokėjimo signalams. Ir e, tie ištekliai, kurie buvo suteikti, buvo tikrai veiksmingai panaudoti. Didžiai Sanko 98,1 procentas, E, įvykdymo procentas, dėl e, įsipareigojimų signavimams ir 98 procentų dėl mokėjimo signavimų. Mes e, taip pat išnagrinėjame parengiamuosius veiksmus ir pilotinius projektus Didži Sanko. Visi šitie projektai jau yra toli pažengę įgyvendinant įsipareigojimų e, asignavimai, asignavimai įsipareigojimams buvo visiškai e, pa, įvykdyti. Paskui galėsite pakomentuoti. Tai toliau e, aplinkosaugos agentūra šios agentūros atveju taip pat išnagrinėjome tuos e, minėtus aspektus ir konstatavome, jog 132, 100, e, e, kiek ten darbo vietų buvo užtikrintos ir tikrai situacija yra pagerėjus palyginus su pernai metais, taip pat patikrinome kaip e, šios agentūros metinė apskaita buvo vykdoma ir kartu su e, auditorumais nusprendėme, kad viskas vyko tinkamai ir teisėtai. Tad ir čia galime pateikti teigiamą nuomonę dėl įvykdymo. Toliau biudžeto vykdymo patvirtinimas e, vaistų agentūrai. dėl šios agentūros biudžeto įvykdymo galime pasakyti, jog mes e, patikrinome keturis penktadalius e, išteklių skirtų veiksmų programų gyvenimai. Ir e, nusprendėme, jog kad čia iškyla kai kurių problemų dėl interesų konflikto. Ir val, agentūros valdyboje buvo nagrinėjamas tas e, klausimas, bet tų problemų iškylo vykdant agentūros veiklą per prieš tai buvusius e, finansinius metus ir mes rekomenduojame e, biudžeto kontrolės komitetui suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą, nes tos, nes tos problemos buvo išspręstos. Toliau e, e, cheminių medžiagų agentūra. Ir galiu taip pat minėti tos techninius aspektus, tačiau nežinau, ar jūs tikrai domina e, šitie dalykai. Vienas iš e, aspektų, kuris iškyla per e, prieš tai e, vertintus finansinius metus, yra tas, jog šita agentūra vertino viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą tai e, yra pasakytina apie 14 e, metus. Taip pat e, kartu su audito rūmais padarėme išvadą, jog 13 metais visi ištekliai buvo tinkamai panaudoti ir teisėtai panaudoti. Europos maisto saugos tarnyba EFSA čia taip pat tikrinome tuos aspektus, 74 procentai e, veiklos buvo skirta moksliniams tyrimams, duomenų rinkimui. Patikrinome taip pat pastangas, kurias ši agentūra dėjo tam, kad būtų imtasi taisomųjų priemonių, e, įgyvendinant audito rūmų rekomendacijas. Ir buvo E, atliktas e, vidaus kontrolės sistemos tikrinimas ir vertinimas. Mes e, norėtume paprašyti, mes prašome šitos agentūros, kad jinai užtikrintų skaidrumą ir didesnį skaidrumą ir kad padarytų daugiau pažangos dėl nepriklausomumo ir sprendimų prieimimo mechanizmo, taip pat, kad užtikrintų geresnę prieigą prie informacijos. Ir paskutinė nuomonė mūsų suteikta buvo biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos lygų prevencijos ir kontrolės e, centro atveju. Biudžeto įvykdymas vyko panašiai kaip ir kitose agentūrose, taip pat e, patikrinome šio centro dedamas pastangas įgyvendinant e, taisomuosius veiksmus remiantis auditorumų išvadomis. Taip pat e, patikrinome, kaip veikia strategija, tikrinimo strategija ex post bei kaip buvo e, su veiklos išlaidomis mūsų nuomonę. Tuo būdu visos patikrintos agentūros gauna mūsų teigiamą įvertinimą ir mes prašome biudžeto kontrolės komiteto suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, kolega Kartenberg. Dėkoju. Dėkoju mūsų pranešėjui, kuris labai aiškiai išdėstė e, padėtį. Informacijos yra daug, reikės dar ją panagrinėti. Ačiū pranešėjui už visas tas pateiktas detalės. Tiems, kurie neturi dokumentų, aišku, bus sudėtinga tai padaryti, bet manau, kad diskusiją sekti yra privalu. Iš esmės galime sakyti, kad mes džiaugiamės Europos komisijos biudžeto vykdymo aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos rytyje, nes praktiškai šimtų procentų yra vykdyti įsipareigojimai lygiai taip pat e, ir mokėjimų srityje. Tad e, Sanko generalinis direktoratas laikėsi puikiai. Taip pat turime labai kritiškai prižiūrėti štai ką. 0,5 5 procentus ES biudžeto tik skiriame aplinkai, sveikatai e, ir būtent šiai sankos ryčiai turėtume pateikti pakeitimą, ko gero, kad bent iki 0,8 procentų šis skaičius būtų padidintas. Kol kas dėja E, šiek tiek atsiliekame, lėšų trūksta ir dėl to lieka tik apgailestauti. Ir kaip sakė pranešėjas, dar norėčiau pareikšti šiokį tokį tokią kritinę nuomonę, kodėl aplinkos sauga maisto produktas ir klimatas yra tos rytis, kur dokumente nematyti papildomų komentarų, nes mums galbūt būtų E, tvirtinant biudžeto įvykdymą, žinoti šiek tiek daugiau apie tai. Na šiaip dėkui už puikiai atliktą darbą, ačiū biudžeto kontrolės komitetui, mes taip pat bendradarbiavome ir su audito rūmais. Na ir grįžkime prie komentarų audito rūmų rekomendacija dėl ES būsimų politikų ir tų politikų, prie kurių mes dirbame, yra labai svarbi. Manau, kad buvo pasiekta pažangos, įsigali gera praktika, tad jos reikėtų ir laikytis. Šio pobūdžio pranešimai turėtų būti išsamesni, leidžiantis geriau susidaryti vaizdą. Yra daug pozityvių elementų, kurie nesispindi komentaruose. O aš manau, kad net ir pozityvius dalykus reikėtų pabrėžti, ne tik negatyvius. E, sveikatos rytis yra glaudžiai susijusi su žuvininkiste ir kaimo plėtra jeigu kalbame 6,7 procento, e, o skaičius dokumentų atspindi 4,5 procento, tai matome, kad čia yra e, patekusi klaidelė. Tačiau čia mes nekalbame apie aplinkos saugą ar sveikatos politiką. Manau, kad reikėtų bendrą realybės vaizdą detalesnį šiek tiek pateikti. Kolegos jau be kita ko apie tai šiek tiek kalbėjo. Tai yra komunikacijos klaida, ko gero. Ir šio pobūdžio klaidos nereiškia, kad buvo padaryta kokiu nors grubių klaidų ar korupcijos atveju. Tiesiog tai yra į pranešimą prasmukusi klaidelė ir tiek. Tai nerodo, kad buvo kažkokiu labai rimtų trūkumų. Tiesiog tai rodo, kad mes galim dirbti atidžiau ir geriau vykdyti uh, kontrolę. Ten, kur seniau buvo didesnė kadulys rizika, dabar jų yra mažiau. Turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis šiuo klausimu ir turime sumažinti tų daiktų kiekį, nes dažnai tos klaidos kartojasi. Kai dėl agentūrų noriu prisidėti prie pranešėjo rekomendacijų. O būtent mes galėtume pasiūlyti patvirtinti biudžeto įvykdymą Labai atidžiai sėgiau pačią procedūrą. Ji buvo labai pozityvi ir manau, kad į Europos parlamento rekomendacijas buvo atsižvelgta. Visa tai rodo, kad į mūsų darbus taip pat buvo atsižvelgta. Europos vaistų agentūra. 2013 metais yra nurodyta labai didelė suma susijusi su vaistais kai kurioms lygoms. Ir dabar jau galim pasidžiaugti pakeitimo siūlymu. Nes dėl retų lygų, man atrodo, tų lėšų niekada e, nepakaks ir paramos čia niekad nebus per daug. Na ir toks klausimėlis dar. 2000 2013 metais buvo numatyta suma, kurią skiria Norvegija biocidų tarnybai. Aš norėčiau šiek tiek e, plačiau žinoti tos sumos kontekstą, iš kur, kaip ir panašiai. Kad dėl EFSA, kaip jau daugelis kolegų sakė, ir kaip jau šiandien buvo sakyta, kalbant apie nepriklausomybę, nes tai yra vienas iš svarbiausių faktorių. Dėl to jau seniau yra buvo išsakytos, išsakytos kritikos EFSA atžvilgių. Tačiau man, galim pasakyti, kad EFSA arba Europos maisto saugos agentūra dėjo didelės pastangas. Yra, primtas, e, yra rengiamas reglamentas dėl didesnių skaidrumo. Čia yra kalbama apie, na, tokius netikrus interesų konfliktus. Ir regis galima rasti e, sprendimą, kaip sutaikyti tuos klausimus, prie kurie dirba su jų profesinė praeitim. Dėkoju. Ačiū visiems už bendradarbiavimą. E Dėkuoju. Dabar žodis panui Gerbrandi. Chairman, and my compliments to you for... Ačiū pirmininkė. Sveikinu Jūs už tai, kad e, ėmėtis Jutos Haug darbo, kuri tą darbą dirbo labai labai senai. Nekartosiu to, ką Jūs pasakėte ir ką Karen Kalenbach išdėstė, nes viskam pritariu du klausimai, kuriuos norėčiau iškelti. Pirmiausiai yra tokia bendro pobūdžio problema, kurią matome jau keletą metų ir auditorumų ataskaitose ir biudžeto įvykdymo patvirtinimuose, kad dažnai valstybės narės labiau nori išsiaiškinti, kaip susigražinti pinigus, negu įsitikinti, įsitikinti, kad tinkamai buvo tie projektai vykdyti. Taigi kaip kaip paskirstyti tuos pinigus. Mes dėrėjome su taryba, kad būtų galima apriboti tas nacionalinis paskirtas lėšas kiek įmanoma. Ir iš audito rūmų ataskaitos galima matyti, kad mes tikrai buvome teisūs. Jie tai vadina principu arba panaudok, arba prarasi valstybės narės, jeigu nepanaudos, jeigu neįsisavins pinigų, e, juos praras, o šito valstybės narės nenori. Panašiai kaip kai vaikam pasakau, kad galit valgyti kiek nori saldainių, bet turit visus suvalgyti per valandą. Jie vis tiek suvalgys tos saldainius, net jeigu nesinori, vis tiek juos visus užlams. Panašiai yra ir su valstybėmis narėmis. Išleidžia tuos pinigus tiesiog dėl to, kad išleistų, o nesirūpindami uh, o nerūpindamėsi projektų e, kokybę. Jeigu kalbame apie klimato sritį, tai šitas reiškinys galbūt nėra toksai išaknyjas, kitose srityse jis yra ypatingai išaknyjas, bet vis tiek kartu su komisija ir su pačiamis valstybės narėmis turėtumėm kovoti prieš šį reiškinį. Antras dalykas susijęs ne tik tai su metinė auditorumo ataskaita ir su šito biudžeto įvykdymo procedūra, bet ir su e, bio įvairovės Europos e, regioninio fondo ataskaita, kuri buvo neseniai išleista, pateikta auditorumų. Iš tikrųjų, įdomu, kaip mes leidžiame lėšas skirtas bio įvairoviai. Ne visada yra patikta įrodymų, kad tie projektai buvo efektyvūs, bet iš esmės mes iš vis nežinome, kiek lėšų yra išleidžiama bioįvairoviai, kiek europinio biudžeto lėšų yra išleidžiama šiai sričiai. Ir mes visiškai neturime jokios informacijos, kiek yra išleidžiama valstybėse narėse. Žinome, kad reikia maždaug 5,8 milijardų eurų. Na, Natūra 2000 tikslams pasiekti, bet nežinome, kiek iš tikrųjų yra išleidžiama. Taigi mano klausimas komisijai yra toks. Ar ne jūsų atsakomybė, jeigu iškėlėte tikslus ir tiems tikslams paskirėte tam tikrą dalį biudžeto, žinoti, kiek iš tikrųjų yra išleidžiama ir Europos, ir nacionalinio biudžeto lygio Iki šiol mes tikėjomės, kad kad mm, įsipareigoja Pietų Korejoje bioįvairovės konvenciją pasirašęs visos šalis e, stengsis gyventi tuos tikslus ir paaiškės, kiek mūsų valstybėse narėse išleidžiama bioįvairoviai. Bet iki šiol yra neaišku, kiek yra išleidžiama šiai sričiai. Taigi, mano klausimas komisijai, prašau, e, pateikite šitus skaičius. Įpareigokite valstybės narės informuoti, kiek yra išleidžiama bioįvairoviai. Žinau, kad Niderlanduose per pastarosius keletą metų 60 procentų buvo apkarpytas e, gamtos bioįvairovės ryčiai skiriamas biudžetas. Bijau, kad ir kitose šalise vyksta panašus procesai. Bet turime žinoti išsamesnį informaciją prieš svarstydami e, atinačių metų biudžeto įvykdymą. Ačiū. Grazie, adesso la collega Konečina. Dėkuoju, ponia Konečina. Dėkui, pane předsedo. Dėkoju, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, nes tie, kas skaitė dokumentą, žino, kad Jūsų darbas buvo nelengvas. Buvo tiek daugybė skaičių, tokia daugybė ir lentelių, ir tiek daug puslapių, kad regisi turime būti jums dar labiau už tai dėkingi, nes darbas tikrai buvo sunkus. Ačiū, kad ėmėte šio darbo. Žvelgianti išvadas. Norėčiau pakomentuoti vieną dalyką. Esu ryšio asmuo esu asmuo, kuris palaiko ryšį su ECDC. Jiems sunku, nes nėra labai paprasta e, prognozuoti epidemijas ar panašius dalykus. Ir paprastai situacija nėra žinoma, kaip jis susiklostys po savaitės ar, ar gal net jau ir kitą dieną. Tad Lygų prevencijos ir kontrolės centro darbas yra nelengvas, bet iki šiol tenka pasvėti atliekamas kokybiškai. Manau, kad Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras sureaguos į pateiktas rekomendacijas. Ir šis centras yra pasirinkęs teisingą kelią, tačiau šiame komitete Turime pagalvoti, ar nereikėtų siekti platesnio užmojo tikslų susijusių su šiuo centru. Man atrodo, šis centras veikia pakankamai ribotai kai kuriuose srityse. Jei norime, kad jis labiau bendradarbiautų su ne ES valstybėmis, pavyzdžiui, Ukraina ar Moldova, turime centrui suteikti reikiamus įgaliojimus ir turime rasti lėšų papildomų. Tai čia yra pamastymai tokie ateičiai. O kol kas ačiū už parengtą pranešimą, perskaitėm jį, bet iš tikrųjų m, būtų sunku, kad nors detaliau dar ką nors pridurti. Ačiū. Sì, grazie, grazie Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši tema yra iš tų temų, į kurias galbūt NV komitetas e, e, kartais gali ir e, nepažvelgti su didelė svarba, todėl kad čia ypač sukosi apie skaičius ir panašius dalykus. Kalbant apie e, maisto saugos tarnybą, tai noriu būtent pakomentuoti kai kuriuos aspektus. Šituo atveju tai yra piliečių e, lėšos piliečių mokesčių mokėtojų, todėl būtina užtikrinti aišku ir e, skaidrų informavimą apie šių lėšų panaudojimą. Dėkojame už atliktą darbą ir už nuomonės patikimą. Aš tik tai norėčiau patikslinti vieną formuluotę, kadangi čia reikėtų kai ką ištaisyti. Čia sakoma, jog 70 e, milijonų eurų sudaro 0,052 e, procentus ES e, biudžeto ir tai nėra visiškai teisinga informacija. Tad e, piliečiams turi būti pateikiama tiksli informacija. Taip pat e, norėtume EFSOS atveju paklausti, kaip yra sudaromas darbo grupės, ar jos iš tikrųjų yra nepriklausomas ir ar e, iš tikrųjų ne, nevyriausybinių organizacijų, kaip pateikiama informacija yra visuomet pagrista. Taip pat tyriant tam tikras e, medžiagas. E, buvo pasitelkiami ekspertai iš tokių įmonių kaip Filis Moris ir kitų, kur, kur, kurios e, nėra e, avangardė šio sektoriaus. Todėl norėtume e, pateikti klausimų dėl to, kaip ex Philip Morris ekspertai gali dirbti šioje srityje, ar neiškyla e, E, interesų konfliktas ir galbūt galima būtų geriau vertinti specializuoto personalo panaudojimą siekiant išvengti interesų konflikto. Taip pat e, dabar dėl e, norėtume taip pat parlamentą pakviesti užtikrinti didesnį skaidrumą ir pateikti daugiau informacijos, be kitako ir savo puslapyje apie uh, konkrečius e, rezultatus. Dėkuoju. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui po visų kolegų pasisakiusių komentarų. Komisija galbūt turės ką pasakyti. Kai kurie klausimai buvo pateikti dėl e, Europos e, maisto saugos tarnybos. Ir kadangi mes esame numatė paskui e, diskusiją su EFSA vadovu, tai kaip tik gal būtų prasminga tai aptarti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, dėkuoju už e, pranešimą, kuris buvo labai aiškus ir labai tikslus. Visų pirma, atsakysiu dėl aplinkosaugos ir klimato, kadangi aš atstovauju abiejams direktoratams. Galiu pasakyti, jog čia lėšų E, Europos biudžeto palyginus nedaug buvo panaudota. E, tikrų lėšų buvo skirta ir struktūriniams dalykams, ir kovai su klimato kaita. Ponas Gerbrandi komentavo kai kurios iš tų aspektų. Aišku, mes daugiametės programos kontekste turime užtikrinti geresnį išlaidų atsekamumą, viena vertus klimato kaitos e, srityje viso ES biudžeto e, kontekste, o, o kita vertus e, rušių įvairovės srityje. Ir tai nėra lengvas uždavinys, todėl kad turime vertinti projektus ir vertinti jų poveikį, ar jis yra dalinis, ar, ar, ar visiškas pavyzdžiui, bio įvairovės srityje. Tad komisija pateiks daugiau skaičių jau kitais metais, todėl kad prasidėjo nauja daugiametė finansinė mm, programa. Prasideda 14 metais ir valstybės narės naudos naują metodologiją. Taip pat jūs paminėjote specialiasias ataskaitas dėl bio įvairovės e, paminėjot pranešimą šito klausimo, tas pranešimas jau paskelbtas ir Europos parlamento ir e, auditorumų rekomendacijos eina tą pačią e, linkme dėl lėšų panaudojimo bioįvairovės tikslais, toliau nacionalinės e, parama suteikta valstybėms. Kai kuriais atvejais buvo nuspręsta, kad tai nesutampa e, su siekiamais tikslais ir kai kuriais atvejais buvo nuspręsta, kad e, e, šios lėšos turi, turi būti eliminuojamas. Taip pat reikia pažymėti, jog LIFE programos kontekste yra per daug programų, jų buvo 6-700 praeitais finansiniais metais, 15 e, metams daugiau kaip 300 projektų jau esame gavę, tai aišku, tada galime galbūt geriau pasirinkti, juk galim dėl 200 per metus, tad užtikrindami geresnį selektyvumą, nes tikrai yra iš ko pasirinkti, nebūtina gyventi 1300 projektų. Na, tai tiek aš buvau užsirašęs iš tų klausimų ir pabandžiau juos atsakyti. I don't know if other member of the commission want to answer. Ar kas nors iš komisijos norėtų sureaguoti? Prašom. Yes, um, DG Sanke Eurolettens, um, I think as regards the, the comments made on Kalbant apie suomenės sveikatą ir um, maisto saugą, pranešėjo pranešimas yra labai aiškus. Čia nieko konkretaus negalima pasakyti apie visuomenės sveikatą ar maisto saugą saugą. Sanko generalinis direktoratas ir dirba su pagrindinėmis agentūromis, kurios čia paminėtos. Visi esminiai punktai buvo paminėti, kalbant apie EFSA, žinau, kad vyks klausimai su ponu Url, tad jei turite konkrečių klausimų dėl EFSOS, galėsite tada būtent jam ir užduoti. Šios klausimus dėkoju. Okay. Dėkuoju už atsakymus. Manau, kad e, galime perėti prie kito darbo darbės e, punkto. Tai yra pateiksim grafiką. Pagal grafiką galutinė e, pakeitimų pateikimo data 11 gruodžio. Balsuosime 29 sausio komitete o kont komitete 23-24 kovo. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos semestro klausimas. Ir esame numatę keistis nuomonėmis su dėl e, kolegos gramatikakio atlikto darbo ir jam aš iš karto suteikiu žodį, kad jisai pristatytų savo poziciją. Tai yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Net ne augimo apžvalga. okay. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, κύριε Πρόεδρε. Θα... Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad šiek tiek pavėlavau, nes iš savo pasisakymo laiko tą laiką išskaičiuosiu. Iš tikrųjų, man e, labai didelį įspūdį daro visų komitetų darbas. Jaučiuosi šiek tiek nejaukiai. Žinoma, kad Europos semestras prasideda kas rudenį apžvelgiant ekonomikos augimą. Europos Sąjunga turi priemonių koordinuoti valstybių narių ekonominiai politikai ir tai yra labai svarbus aspektas, atsiradęs dėl krizės. Tai yra viena iš krizės padarytų išvadų. Mes pagaliau supratom, kad jeigu norime Europos Sąjungai teigiamo vystimusi, Tai to bus galima pasiekti tik tinkamai koordinuojant ekonominės politikas. Pasiekėme ir tam tikrų sėkmės istorijų, jeigu taip galime pasakyti. Šiandien labiau kalbėsime apie biudžeto discipliną ir makroekonominius rodiklius. Tai yra du dalykai, kurie nėra pakankami ekonomikai gaivinti, nes na, jeigu norime kovoti su recesija, jeigu norime e, vėl darbo rinką gražinti milijonus e, dar, e, bedarbių, turime imtis priemonių. Šie bedarbiai sudarytų 29-ąją Europos Sąjungos valstybę pagal Europos komisijos turimus skaičius. Tad nieko keisto, kad euroskeptikai laimi vis daugiau balsų, kad ir kaip mums tai nepatiktų. Akivaizdu tai, kad trūksta bendros strategijos Europos Sąjungai. Turime griežtas taisyklės dėl biudžeto įvairių elementų, dėl sankcijų ir panašiai, tačiau manome, kad ekonominės politikos strategijos koordinavimas turėtų būti neprivalomas dalykas iki 20 metų, kai dėl skurdo ir nedarbo mažinimo lygiai taip pat. Mes manome, kad mūsų komitete atliekamas darbas yra labai reikšmingas. Ir Šiaip ar taip, turime daryti viską, kad e, būtų atkreiptas dėmesys į tai, kaip geriau panaudoti turimas lėšas, kaip geriau pagerinti piliečių kasdienį gyvenimą ir ateities perspektyvas. Mūsų envi ir sveikatos visuomenės komitete nagrimi svarbus klausimai. Biudžeto politika turi būti derinama su ES įvairiomis strategijomis. Todėl manau, kad mūsų komitetas turėtų labai aiškiai dėstyti savo poziciją. Ir ji turėtų būti iš tų, į kurias įsiklausoma labiausiai. Kai kas sako, kad pavyzdžiui, tik griežto taupimo priemonės gali padėti paskatinti ekonomikos augimą ir gražinti bedarbius į darbo rinką ir sukurti gerbuvį. Galėtume pagalvoti apie pirmiausiai, privalome apie tai, kaip pagerinti ES piliečių gyvenimą. Metinėme apžval, metinėje augimo apžvalgoje Europos komisija kalba apie tris svarbius tikslus, pirmiausia investicijos, paskui struktūrinės reformos nacionalinių lygmenių ir trečia tai, ką susitarta vadinti biudžeto atsakomybę. E, Skirtumas nuo ankstesnių ekonomikos augimo vertinimų e, yra tas, kad kalbama apie investicijas šį kartą. Finansinėme pakete, kur čia buvo pateiktas, yra numatytos, in, numatytas biudžetas investicijoms. Europos parlamentas numatė reikalauti, jog investicijų reikalavimai atitiktų mūsų tikslus. Tos investicijos turi padėti įgyvendinti tvaraus vystimosi strategiją. Dar kartą noriu tai pabrėžti. E, Tokią strategiją, kuri integ, bus integruota į ES semestrą. Turi būti aiškiai nurodyti tikslai ir pasirinkti rodikliai. Taip pat būtina imtis iniciatyvos tada, kai tai yra reikalinga. Pavyzdžiui, kaip ir dėl naujo paketo ekonomikos cikliškumo klausimo. E, be abejo, žadamos gausesnės investicijos, o be jų būtų praktiškai neįmanoma pasiekti ES 2020 tikslų ir e, horizonto 2030 tikslų. Tad tikslas yra paskatinti vystimas, priešingų atveju ištisa karta prarastų galimybę e, siekti žinių, konkuruoti darbo rinkoje ir panašiai. Kaip žinia, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, yra labai svarbių priežasčių, kad e, ekonomika, gyvybinga ekonomika būtų e, tvari ir gyvybinga. Daugiau negu 10 milijardų eurų kasmet išleidžiama tam, kad būtų importuojamas iškastinis kuras į Europą. Dažnai Taip nutinka dėl prieštaraujančių vieniems kitų interesų. Tuo tarpu, kai tas sumas būtų galima skirti atsinaujinančiams energijos šaltiniams, ekonomikos gaivinimui ir kovai su nedarbu, nes tai padeda kurti darbo vietas. Ir dabar antroji mano rekomendacinio pobūdžio pastaba. E, globalizuotos ekonomikos kontekste besivystančios valstybės e, vykdo spaudimą E, matydamos didelį žaliavų poreikį, auga žaliavų kaina. Ir tuo daroma žala ir taip nuniokotai aplinkai. E, turime dirbti aktyviai, kad pasiektume didesnės naudos. Skaičiavimai rodo, jog jeigu labiau taupytume kai kurios išteklius, galėtume sutaupyti uh, nuo 17 iki 24 procentų žaliavų, kas yra pakankamai reikšminga. Ir būtina taip pat geriau tuos resursus naudoti. Tai padėtų sutaupyti 630 milijonų eurų per metus Europos pramoniai. Ir trečia, jeigu norime, o manau, kad turime tokio dalyko norėti, Taigi, jeigu norime išsaugoti socialinės ekonomikos modelį Europos Sąjungoje, reikia atsisakyti to e, spaudimo susijusiu su darbo sąnaudomis. Reikėtų, kad e, labiau efektyviai naudotume turimą energiją, naudotume ją išmaniau, e, taip, lygiai taip pat ir su kitais ištekliais. Na ir užbaigdamas, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau tarti keletą žodžių apie fiskalinę politiką. Ji, mano požiūriu, turėtų būti sudėtinė tvaraus vystimosi dalis. Turėtų būti priimtos paskatos ekonomikai dirbti šią linkmę. Svarbu, kad susitelktume prie fiskalinės politikos, kuri yra kenksminga ekonominiai veiklai ir aplinkai ir turėtume sumažinti fiskalinį spaudimą susijusiu su darbo vietų kūrimu. Čia turėtume priimti eilę drąsių priemonių. Tai yra reikalinga, jeigu norime, kad mūsų, jeigu norime, kad mūsų ekonominis modelis turėtų perspektyvą. Kaip žinia, energetikos fiskaliniai sprendimai yra iš esmės teisingi. Ir tai Ir taryboje siūlymai buvo, e, vienbalsiškumo siūlymas šio klausimu buvo atmestas. Europos semestras galėtų būti tas pagrindas, kuris padėtų teisingai orientuoti mūsų ekonomiką, paremta glaudesnių bendradarbiavimų tarptų, kurie yra pasirengę žengti radikalių E, fiskalinio modelio reformų keliu. Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, savo šios dienos pranešime e, aš paminėjau kai kurios dalykus ir laukiu jūsų indėlio, jūsų išvalgų, kuriais, kuriomis papildysiu savo pranešimą. Ir paskui tas dokumentas taps tikrai projektų, e, kur kalbėsime apie tai, kas yra iš tikrųjų tvari ekonomika. Tas pranešimas tuo būdu bus išsamesnis ir bus pozityvus elementas Europos ateičiai ir visiems piliečiams naudingas dalykas. Dėkui. Su kominčiu. Dėkuoju. Dabar pasakymai politinių frakcijų vardu. Kolega Girling. Ne, nenori žodžio. Vaiku. Farija. Kolega Farija. Eh, Grazie, Presidente. Um, começo por cumprimentar o relator, o Sr. Gramatikakis. E Ačiū pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui Gramatikakiui už puikų pranešimą. 2015 metų metinė augimo apžvalga. Šitas tekstas, man atrodo, pakankamai išsamus, pritariu daugumai pagrindinių minčių. Išteklių naudojimas ir didesnis įsipareigojimas aukti mm, ekologinė prasme taip pat kūrė ir darbo vietas. Kalbant apie pirmąjį ramstį ir apie investicijas, turime aiškiai skatinti šį ramstį, kuris buvo pamirštas. E, skatinant ekonominį augimą. ir taip pat skatinti tokį augimą, siekiant gyveninti Europą 2020 e, tikslus, kurti sistemą, kuri būtų švaresnė, kuri būtų mažiau priklausoma nuo išorės, kuri būtų labiau susijusi viduje. E, taip pat skatinti tvaresnis transporto priemonės, e, geresnė Mm, išteklių naudojimą, didesnį konkurencingumą ir aplinkos, saugos, ir aplinkos saugojimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikia invest, geresnės investavimo aplinkos. Pavyzdžiui, reikėtų e, panaikinti dabar egzistuojančius barjerus vienos bendros rinkos barjerus. Taip pat kalbama ir apie švietimą švietimą, kad jis, švietimo sistema, kad ji būtų tinkamiau pritaikyta prie darbo rinką. Taip pat kalbam ir apie socialinę sistemą. Čia pritariu su pranešėju, kad reikia e, aukštos kokybės sveikatos apsaugos sistemų, tvarių sistemų. Ir manau, kad tai yra labai svarbi veiklos rytis ir ji irgi kūrė darbo vietas ir Europos piliečiai labai vertina pažangą šitoje srityje. Kalbant apie fiskalinę politiką, čia reikia labai daug padirbėti, kad būtų naudinga augimui ir tvariai plėtrai. Turi būti tam tikri e, fiskalinės kompensacijos e, sistemos e, ekologiniam augimui ir panašiai. Pavyzdžiui, numatant tam tikras e, sankcijas arba paskatas e, pramoniai, kompensuojant, e, pavyzdžiui, atliekų panaudojimą ir taip toliau. E, šitas pranešimas prisideda prie Europos semestro tikslų įgyvendinimo ir reikėtų daugiau dėmesio skirti e, e, socialiniai sričiai ir Europą 2020 tikslams, tokiems kaip tvari plėtra, švietimas, socialiniai reikalai ir taip toliau. Taip pat įgyvendinti nacionalinių lygmenių atitinkamas reformas ir E, ieškoti didesnės sanglaudos Europos Sąjungoje. Reformos turi būti vykdomos visais lygmenimis. Pirmininkė, mes pateiksime atitinkamus pakeitimus ir dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Dėkuoju, nežinau, ar kiti kolegos, dar yra kitų kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Pane Konečna. Děkuji, pane předsedo, já jen krátce. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad atliko šią užduotį. Tačiau, kaip jau sakiau, rugsėjį šiemet, kai kalbėjom apie Europos semestrą, norėčiau pabrėžti du dalykus. Nes tie, tų dalykų, mano supratimu, trūksta pranešime. Ir norėčiau, kad su, kaip šešėlinė, kaip esu šešėlinis pranešėjai, norėčiau juos matyti pranešime. Kolega štai sakė, kad yra būtina užbaigti rengti nuomonę ir aš manau, kad tai vyks gero bendradarbiavimo dvasia. Reikėtų pagerinti sveikatos paslaugų kokybę, ne tik tvarumą, nes didesnė jų kokybė atneš daugiau pasitikėjimų, atneš geresnę gyvenimo kokybę ir galbūt geresnį, e, didesnį vartojimą ir didesnį ES gerbuvį. Tačiau negalime kalbėti vien tik apie e, sveikatos sistemas, bet būtina kalbėti apie tai, kad visi ES piliečiai turėtų vienodą prieigą prie sveikatos paslaugų. Ir tai yra ypatingai svarbus dalykas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau matyti nuomonė ir kurio kol kas čia nėra. Reikėtų kalbėti apie žalėją ekonomiką e, didesniam darbo vietų kūrimui ir kovai su nedarbu. Trys svarbios rytis, kur reikia imtis priemonių, galėtų būti paminėtos. Reikėtų, kad būtų kurima daugiau darbo vietų žaliame ekonomikos sektoriuje, kad būtų ten investuojama ir kad būtų aiškinamasi, kur daugiausia galima sukurti darbo vietų tose sektoriuose, kur žalinimo priemonių yra daugiausia. Ir taip pat aiškiai būtina sekti, kur daugiausia vietų gali būti sukurta mažose ir vidutinėse įmonėse. Taip pat būtina siūlyti mokymo programas, kurios padėtų užpildyti e, spragą, kai žmogus neturi pakankamai išsilavinimų vienai ir kitai darbo vietai užimti. Tai padės geriau atsižvelgti į darbo vietų e, poreikį, ir pirmiausia, žaliosios ekonomikos srityje. Ji yra labai svarbi mūsų komitetui. Mes kalbame kiekvieną dieną, kiekvieno savo posėdžio metu apie E, ekonomiką, apie jos žalinimą. Ir manau, kad laikas imtis didesnės iniciatyvos. Europos, Europos Sąjunga turėtų nešvaistyti savo potencialo šioje srityje. Mūsų e, šis potencialas turėtų būti papildomai pabrėžtas. Tai štai, tai yra tos rytis, kur dar reikės ieškoti kompromisų su pranešėju ir nuoširdžiai tikiu, kad mums pavyks tuos kompromisus rasti. Tuo būdu ta nuomonė taps ko gero dar geresnė, kai apims kitų nuomonės. Dėkoju. Ačiū. Europos komisijos atstovui žodis komentarams. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Um, Jon Kodescu from uh, DG Environment. Um, I want indeed... Ačiū pirmininkė aplinkos saugos generalinis direktoratas. Uh, Pirmiausiai pakalbėsiu apie tvaraus augimo samprata, kuri yra puikiai įtraukta ir Europa 2020 ir Europos semestro dokumentus. E, komisija atlikdama peržiūras įvertino, kad spaudimas šioje srityje yra vienas iš svarbiausių, kur turintis įtakos augimui. Taip pat komunikate yra kalbama apie tai, kad reikia skatinti efektyvesnį išteklių naudojimą, ypatingai verslas skatinti, nes tai padidina ir konkurencingumą, ir pajamingumą, ir ekonominį augimą e, 15 metų apžval, apžvalgoje matyti, e, kad ką galima dar Europos Sąjungoje padaryti daugiau, kad valstybės narės padarytų pažangą tvaros plėtros rytyje. Šis, e, mes džiaugiame šiuo Envi komiteto pranešimu. Ir e, keletą būdų būtų labai naudinga išgirsti keletą būtų, kaip užtikrinti, kad e, Europos politikos koordinavimo semestras būtų sėkmingesnis. Labai naudinga paminėti, kad e, septintoji aplinkos saugos veiksmų programa reikalauja, kad pagrindiniai jos elementai būtų peržiūrėjimi Europa 2020 strategijos e, rėmose. Uh, mūsų nuomonė būtų naudingiau daryti nuorodą į šį dokumentą nei į Europos tvaros, tvaros plėtros dokumentą. E, tvari Nuomonės trečioje dalyje, kalbant apie šią dalį, žinoma, komisija pasisako už tai, kad būtų mm, imtasi priemonių paskatinti investicijas. Ir komisijos pirmininkas irgi stengiasi savo priemonėmis prisidėti prie e, aplinkosauginių projektų ir investicijų skatinimų, pavyzdžiui, investicijų į vandens sistemas, į nuotekų tvarkymo sistemas ir taip toliau. Tai yra tik tai galimų projektų pavyzdžiai. E, dėl iškastinio kūro subsidijų ir jų panaikinimo. Tai yra vienas iš tų klausimų, kuris jau keletą metų yra svarstomas Europos semestro procese. 15 e, metų apžvalgoje neminimas šis, neminimas šis klausimas, bet yra minima, minimas e, mokesčių perkelimas, pavyzdžiui, e, aplinkosauginių mokesčių įvedimas. E, žinoma, komisija pasisako už struktūrinės reformas e, valstybių narių lygių ir žaliųjų sektorių e, skatinimą, žaliųjų sektorių plėtros skatinimą. Dėkoju už dėmesį. Thank you very much and uh, I don't know if uh, for closing the point if I... Ačiū ir norėčiau suteikti žodį pranešėjui, gal jis norėtų dar pakomentuoti išsakytas mintis. Eh, labai trumpai, ponė pirmininkė. Nes pasirodė, kad tai, ko aš prašiau savo pasakymo pabaigoje, e, buvo atlikta. Kolegos išsakė savo pastabas, Europos komisija padarė tą patį, tad labai trumpai. Labai teisingai buvo kalbėta apie investicijas, siekiant kovoti su socialinė atskirtimi, su darbo vietų kūrimu. Savo pasisakymę aš nekalbėjau apie tai dėl to, kad truko laiko. Dar viena kolegė kalbėjo apie labai svarbius dalykus. Taip pat jie kalbėjo apie sveikatos paslaugas. Pritariu, pritariu. Sveikatos paslaugų teikimo sektorius turi būti sustiprintas ir aš tai miniu tris kartus savo pranešime, jų, jos neturi būti panaikintos. Kai dėl žaliosios ekonomikos skatinimo aš irgi galiu tik pritarti tam, kas buvo pasakyta. Džiaugiuosi tuo, ką pasakė Europos Komisijos atstovai. Europos komisija jau, sakyčiau, kaip ir iš anksto atsižvelgia daugelį dalykų, kuriuos miniu savo pranešime, tačiau tenka konstatuoti, jog galimybės kaip savoka buvo paminėtas ne kartą. Reikėtų, kad būtų kalbama labiau ne apie galimybės, o apie realybę. Dėkui. Dėkuoju Dabar jau galime pakviesti Europos maisto saugos agentūros direktorių prisijungti prie mūsų ir galiu dar priminti tvarkaraštį. Pakeitimus bus galima pateikti tik tai angliškai, todėl kad liekama labai mažai laiko. E, iki e, balsavimo ekon, tad iki, e, terminas yra iki 10 dienos 12 e, valandos. 22 iki 22 vasario Ekon komitete bus e, balsuojama dėl Europos semestro. Dabar sveikiname EPSA agentūros direktorių, pona Bernard Urlų su juo pasikeisime nuomonėmis. Dėl darbo plano, direktorius jį kaip tik tai pristatys, jisai tapo direktoriumi e, šių metų gegužės mėnesį, mes buvome susitikę balandžio mėnesį, Envi komitete, kuomet jis dar buvo kandidatas į tą postą ir išklausėme jį. Ir e, dabar yra kitas susitikimas ir du, tai yra mums labai svarbus susitikimas, todėl kad direktorius galės pateikti mums naujausios informacijos apie maisto saugos instituto veiklą ir taip pat informacijos apie tai, ką EFSA daro siekdama mažinti ebolos e, riziką, ebolos paplitimo per maistą riziką. Taip pat e, direktorius galės informuoti mus dėl EFSA strategijos įgyvendimo šiuo metu, apie tai, kas daroma agentūros viduje, siekiant e, užtikrinti skaidrumą taip pat, kadangi e, diskutuodami dėl prieš tai aptartų darbo tvarkės punktų mes palėtėme kai kuriuos iš tų aspektų ir e, dėl to kolegos ypač susidomėję klausysis jūsų pasisakymo apie EFSA politikos įgyvendimą, skaidrumą ir visišką išteklių panaudojimą tų išteklių, kurios skiriamos šiai labai svarbiai agentūrai. Turiu omenyje biudžetinius išteklius. Tad suteikiu jums žodį maždaug dešimčiai minučių, o paskui bus diskusija. Prašom. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Lavija. Tiem... Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už tai, kad pakvietėte į posėdį nuomonių pasikeitimui. Turime progą su jumis uh, padiskutuoti apie maisto saugą e, ir jos svarbą Europai. Norėčiau pakartoti tos dalykus, kuriuos jau sakiau, lapkričio mėnesį 10 dieną EFSA yra jūsų paslaugoms, Europos parlamento ir ENVI komiteto paslaugoms. Tai yra pasakyta EFSOS reglamente, Europos parlamentas gali teikti mums klausimus, ir gauti atsakymus. Tad mes džiaugiamės galėdami padėti jūsų darbę. Tikiuosi, kad mūsų e, profesiniai ryšiai tik gerės ateityje ir mes galėsime jums pateikti daug paslaugų. Jeigu pasižiūrėtumėte į mūsų institucijos pasiekimus, tai turėtumėte pirmiausia sužinoti, kas yra EFSA, maisto saugos agentūra. Mano požiūrį, tai yra e, mokslinė partnerė, dirbanti visų ES piliečių labui. Nes mes siekiame, kad piliečiai galėtų gauti saugų maistą. 500 mokslinių patarėjų per metus teikia mums savo paslaugas. EFSA e, darbas apima keturias rytis, atlikma produktų vertinimus ir procesų saugumo vertinimus, e, teikiame iš, iš ankstinius rizikos vertinimus ir leidimus tikriname maisto grandinę, kuri apima gyvūnų sveikatą, jų gerbuvį, e, biologinius įvairius parametrus ir taip pat apimame ir aplinkosaugus aspektus. Mes padedame rizikos vertintojams ir valdytojams tais atvejais, kai ištinka krizė ir kad jau tam pasirengę ir tinkamai su ją tvarkytųsi ir taip pat teikame įvairius pranešimus susijusius su maisto sauga galėtume pasakyti ir daugiau pavyzdžių, kokia yra EFSA atliekamo darbo pridėtinė vertė susijusių maistų sauga. Tik keletą tų pavyzdžių paminėsiu. Jeigu manote, kad e, pesticidas, pesticidai ir jų reguliavimas buvo tas rytis, kur mes dirbome, kai Europos komisijai teko apsispręsti, kokius pesticidus uždrausti, tai žinokite, kad mes dirbom prie to EFSA pateikė tų pesticidų pavadinimus. Mes teikėme informaciją ir pavadinimus. Ir visa tai buvo moksliškai patikrinta ir patikslinta. Mes dabar gyvendame labai svarbią programą dėl maisto priedų. Ir Europai iš tikrųjų yra didžiulis privalumas turėti vieną tokią stambę licenzijavimo ar autorizavimo uh, agentūrą, kur taikomi visiems tie patys standartai užtikrinant saugą visoje Europoje. E, maisto saugos agentūra taip pat padėjo pastaraisiais metais ištikusias maisto krizės tvarkyti. E, Ekolos krizė Vokietijoje ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, pastaraisiais metais. Tai čia būtų tik vienas iš tokių pavyzdžių. Hep e, hepatito krizės sprendimas vėlgi buvo tas rytis, į kur mes įsitraukėme ir padėjome riskius valdytojams. Galime pasakyti, kad mes esame ta organizacija, kuri gali pateikti aukštos mokslinės kokybės rekomendacijas valstybėms narėms. Mes nemanome, kad galėsime E, tęsti savo darbą toliau, kaip dirbome 12 metų, nes iškyla naujų iššūkių. Ir tai pirmiausia yra prekybos globalizacija, nes mes susidurime ir su globalizuota rizika, susijusi taip pat, kur yra susijusi su maisto sauga. Mes importuojame maistą ir kartu importuojame maisto kilmės šalių saugos standartus. Taigi prekyba yra labai rimtas dalykas, turime turėti naują metodologiją ir spręsti, kaip veiksime ateityje. Kitas dalykas iš būsimų iššūkių yra klimato kaita, nes ji dabar jau veikia daugelį dalykų, kur yra susijus su lygų plitimu tarp žmonių, tarp gyvūnų, atsiranda naujų tų vektorių, Ir tam turime būti pasirengę, turime būti pasirengę stebėti, atrasti, kovoti su tais dalykais, kaip naujos užkrečiamos lygos, pavyzdžiui. Mėlynojo liežuvio, pavyzdžiui, virusas, kaip paplito Europoje, mes dirbome e, padėdami suvaldyti šią riziką. Ir tenka pasakyti, kad darbo kompleksiškumas, sudėtingumas sekse mums yra iššūkis. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtume į cheminių medžiagų įvairius mišinius, mums tenka verdinti ne tik individualius elementus, pavyzdžiui, pesticidus, bet jų ištisas grupės, tų cheminių produktų grupės, e, su kuriomis galime susidurti. Visą tai turime e, atlikti tokiu laiku, kai resursai yra riboti, labai riboti, tiek kalbant apie finansinius išteklius, tiek apie žmogiškuosius. Ką e, tai reiškia mums, koks mūsų požiūris yra susijęs su artimaisiais penkiais metais. Pirmiausia, EFSA turi išlikti ir toliau pasirengusi veikti sudėtingomis sąlygomis ir su sumažėjusiais ištekliais, nes problemos sudėtingėja, resursai mažėja. Ir turime išlaikyti savo gebėjimus e, veikti toje ateities nežinomybėje. Kaip galime tai padaryti? Manau, kad artimiausiais metais EFSA reikalingos trys iniciatyvos. Pirmiausia, bendradarbiavimas. Tai turi būti viso ko šerdis. Mes Jau palaikome puikius darbinius santykius su 20, 28 valstybių narių atitinkamis organizacijomis. Valstybės narės dalyvauja mūsų posėdžiuose, darbo grupėse, jie dalyjasi, tos institucijos dalyjasi su mumis duomenimis. Tad norėčiau pirmiausia padėkoti taip pat ir ekspertams, kurie skiria daug laiko tam, kad galėtų dirbti EFSA su EFSA ir su uh, europiniais projektais. Ačiū Jums už politinę paramą. Ačiū už politinę paramą, kurią turime valstybėse narėse. Ir mes turime galimybę e, kviesti specialistus dirbti ir teikti savo mokslinius patarimus šalims. Šis modelis, kai dirbama su ekspertais iš valstybių narių, turi daug privalumų, nes to modelio dėka galime iš karto pasisemti visos Europos mokslinės patirties vienu ar kitų klausimų. Tai padeda pasiekti didesnio efektyvumo, tai yra dalėmis darbų našta ir pasitelkiame geriausius e, ekspertus vienom ar kitom užduotim atlikti. Bet manau, kad bendradarbiavimo srityje dar turime nuveikti daugiau. Mūsų organizacijos rėmose bendradarbiavimas pirmiausia reiškia vidurinės trukmės laikotarpio tikslą. Ir tas tikslas nėra lengvas pasiekti. Reikia vertinti ir, ir, ir sukurti rizikos vertinimo bendrą darbo tvarkę Europai. Nes Aišku, kad reikia žinoti, su kokia rizika galim susiturti, ką tokiais atvejais daryti ir panašiai. Dirbame kartu su savo partneriais, kad ši rizikos vertinimo darbotvarkė Europai būtų sudaryta. Kita strateginė iniciatyva po bendradarbiavimo yra inovacijos. Mes turime būti inovatyvesni, rinkdamėsi mokslinius metodus ir jeigu susitiksime, jeigu mūsų, mūsų patarimai yra susijęs su e, rizikos vienos ar kitos suvaldymu. Tačiau turime atsižvelgti į vairias e, daugelypės mokslinės problemas dažnai. Mes e, prieš keletą metų šiame e, darbų bare pradėjome veikti. Ir čia turime taip pat projektą, kur norime e, dirbti daug, dar aktyviau. Pradėjome nuo projekto su bitėmis. Ir mes e, vertinome bičių išgyvenimą vienomis ar kitomis sąlygomis. Ir tai buvo projektas, kuris apėmė keturių metų laikotarpį, milijoną eurų EFSA investavo į šį projektą su komisija, su valstybės narimis, su, konkrečio, su konkrečiomis bendruomenėmis dirbome labai aktyviai, kad galėtume atlikti holistinį visos rizikos vertinimą ir pasižiūrėti, kokie veiksniai turi takos bičių sveikatai. Na ir dar vienas dalykas, kuris yra esminis, yra EFSA ar maisto saugos agentūros atvirumas. Kaip minėjo posėdžio pirmininkas savo įvadinėme žodėje, svarbu, kad EFSA taptų atvira mokslinė organizacija. Ką tai reiškia? Tai nereiškia vien tik skaidrumo. Būtina, kad piliečiai ir mūsų partneriai matytų, ką mes darome, kaip mes tai darome, bet reikia žengsti dar vieną žingsnį toliau. Tai reiškia prisimtus įsipareigojimus dirbti su pilietinė visuomenė, tai reiškia, kad pilietinė visuomenė ir mokslininkai, kurie nori, gali prisidėti teikdami informaciją ir žinias. Tai vėlgi yra e, daugelio metų laiko tarp apimantis tikslas, kuris taip pat ir kainuoja. Mes turime pakeisti informatikos sistemas, tu jau pradėjome gyvendinti šį projektą, tą didesnio atvirumo projektą, tam reikia dar atlikti vertinimus to, kas būtų labiausiai naudinga, kas teiktų didesnę ar didžiausią pridėtinę vertę, kuriant šią, šį, siekiančio tikslo, didesnio EFSA atvirumo tikslo. tikslo. būtina, kad EFSA vertinimus būtų galima atgaminti iš naujo. Mokslininkai turi turėti galimybę, jeigu reikia, atkurti mūsų rizikos vert, atliktą rizikos vertinimą. Ir dabar perinu prie išvadų. Manau, jog yra akivaizdu, kad EFSA vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant maisto saugą Europos Sąjungoje. Turime svarbių programų visuomenės sveikatos apsaugai per atmiausius penkerius metus, dirbsime toliau kartu su mokslininkais ir reguliuotojais Europos Sąjungos lygmenių ir valstybių narių lygmenių. Mes konsultuosimės nuolatos su suinteresuotais subjektais ir esu susitikinęs, kad EFSA galės ir toliau e, teikti mokslinius patarimus, kurie bus patikimi ir aiškus. E, piliečių atstovai esate jūs pirmiausia. E, Europos parlamente ir Envi komitete, tad džiugu, kad jaučiu jūsų paramą visai, visam mūsų svarbiam atliekamam darbui. Ačiū už jūsų malonų dėmesį ir esu pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus. I... Dėkoju už pasisakymą. Dabar pradėsime diskusijas. Pilar Ajuzo žodis yra tas asmo, kuris dirba su EFSA mūsų e, komitete. Dėkoju EFSA vadovui, džiugu, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Tikrai nemažai žinau apie šią agentūrą, bet visą laiką lieka klausimų, kai kas nors pasisako. Nustebau išgirdusi jūsų pasisakymę, kad jūs kalbėjote apie tai, kad e, nagrinėjate, tyrinėjate lygų vektorius. Ar aš teisingai supratau, jūs turite omenyje vektorius, kurie perdeda, perleidžia lygas tarp žmonių ar tarp e, gyvūnų? Ar šitas darbas nėra labiau. E, lygų prevencijos ir kontrolės centro darbas, nes mes čia labiau daugiau kalbame apie prevenciją, apie gyvūnų e, gerovę. Man atrodo, kad tai neturėtų būti EFSOS darbas, nes EFSAI pirmiausiai reikia užtikrinti maisto produktų saugą. Jūs kalbėjote apie inovacijas, apie skaidrumą. Manau, kad EFSOS svarbiausi darbuotojai e, šalia tų, kurie e, dirba administracinį darbą, tai pagrindiniai yra mokslininkai. Nekarta yra kvestionuota mokslininkų, kvestionuotas mokslininkų mm, nepriklausomybė, nepriklausomumas. Norėčiau, kad pak, e, jūs minėjote 500 mokslininkų, kurie dirba jums. Kaip jūs juos parenkate, kaip užtikrinate nepriklausomumą? Kaip paruošiama ataskaita? ir kas priima galutinį sprendimą patvirtinti tokį pranešimą, tokią ataskaitą. Ir aš dažnai girdžiu visokių skundų dėl EFSOS ir vienas iš skundų dažnai būna dėl mokslininkų nepriklausomumo. Man dažnai atrodo, kad tokie skundai yra nepagristi. Yra ir kitokių skundų kabutėse, tai pavyzdžiui, tam tam tikrų dėl, e, dėl skaidrumo, dėl e, to, kad kartais yra sunku pateikti prašymus ar, pavyzdžiui, pateikti informaciją tiems, kurie vertina e, skundus ar pareiškimus. Žinoma, mokslinėje srityje visą laiką reikia palyginti ir rasti E, rasti mokslinį atsakymą ir kartais skundžiasi kiti mokslininkai, kad negali palyginti savo tyrimų su EFSOS tyrimais. Taigi tokie yra mano klausimai. Dėkoju, kad atvykote ir dėkoju už EFSOS darbą, nes jis tikrai yra labai geras ir labai mm, platus. Ačiū. Dėkoju. Kolega Evi paprašė žodžio, tai iš karto žodis jai. Dėkoju. Aš Norėčiau pakartoti kai kurios e, komentarus, kuriuos buvau pateikus anksčiau, kuomet kalbėjome apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ir kadangi dabar turiu progą jūsų paklausti, tai e, ir, ir pateikiu e, savo klausimą. Galbūt truputį provokuojantį klausimą nes iš principo tas klausimas jau buvo pateiktas kolegės Ajūzo. Norėčiau žinoti, kaip yra sudaromas darbo grupės ir kaip užtikrinamas e, tų darbo grupių narių nepriklausomumas. Nepriklausomumas e, nevyriausybinio organizacijų kritikos e, atžvilgiu. Dažnai taip pat kalba sukasi apie prieigą prie aktų, todėl kad e, kartais gali išlikti konflikt, interesų konfliktų ir tokie dalykai neturi būti toleruojami, nes kartais yra teigiama, kad patys geriausi ekspertai yra tie, kurie dirba to ar kitos sektoriaus e, pramonės įmonėse. Ir e, žinome, kad e, kartais tie, kurie dirba anksčiau, tose sektoriuose, kurie vertinami agentūros, būna ekspertais teikiančiai savo nuomonę ir kalbant apie pasitikėjimą, apie piliečių pasitikėjimą e, agentūra, tai e, turi būti užtikrinamas toks skaidrumas, kad ir piliečiai, ir jų grupės galėtų laisvai prieiti prie įvairios dokumentacijos ir informacijos. E, bei e, konsultuotis su kolektyviniu interesu e, atstovais. Jūs e, sakėte, jog jūs minėjote Open Science Organization, mes norėtume, kad agentūra aiškiai pasakytų, ką daro vengdama interesų konflikto, nes apie tai buvo kalbama šių metų balandžio mėnesį e, su jumis ir norime, kad e, nebebūtų šešėlių slegiančių šito požiūrio agentūrą. Dėkuoju, pane Girling. Chairman, um, um, welcome. Um... Dėkuoju, pirmininkė. Sveiki atvykę mūsų posėdį. Yra daug klausimų, kurie susiję su EFSOS veikla, su šio komiteto narė. Mes dirbame e, su EFSA, kartais dirbame kartu, kartais vėl atskirai. Ir norėčiau paklausti dėl vieno dalyko, kuris man labai įdomus ir prie kurio dirbau ne kartą. Tai yra dėl skundų susijusių sveikatos sektoriaus reguliavimo. Mes ne kartą esame diskutavę apie iš ankstinio įvertinimo konsultacijas, kuriamis gali naudotis įmonės. Ypač kiek tai susiję su vartotojais, e, nes kompanijos kai kurios vartoja produktus vienus ar kitus daugybę metų. E, ir tai nėra ko gero vienintelis pavyzdys. Ir paskui e, paaiškėja, kad kad tie, tie, tie skundai nėra patenkinami ir primami, nes nebuvo teisingai suprastas, suprasti reikalavimai, nes kalbam apie naujus procesus. Ir, pavyzdžiui, maisto priedų gamintojai ne visada sakosi supranta, apie ką čia kalbama. Jūs sudarėte tokia įspūdį, kad, na, taip gali kartais ir būti jūs sudarėte tokį įspūdį, kad buvo galima nuveikti daugiau šioje srityje. Sakėte, kad bu, jog galbūt reikėtų kreiptis ne į patį skundo teikėją, nes taip gali būti per, per nelik brangų ir sudėtinga, bet ketinate kurti grupės kad būtų galima sukurti tam tikrą sistemą, pagal kurią būtų teikiamos konsultacijos, patarimai tiems, kurie teikia prašymus. Jungtinėje karalystėje, bent kiek žinau, tas klausimas yra labai aktualus, kai kuriuose kitose ES dalyse taip pat. Pono Junkerio sprendimas, tai yra kitas mano klausimas. Jūs esate svarbiausi moksliniai patarėjai. Jisai sako, kad buvo priimtas sprendimas, ir čia yra šiek tiek žodžių žaismas, nesimti kurti kažko ypatingai naujo, nenu, neskirti naujų žmonių. Ar jūs manote, kad, kad e, yra naudinga jums palaikyti tokius kontaktus su Europos komisija? Buvo kalbama daug apie skaidrumą ir tarpusio priklausomybę. Apie tai kalbama nuolatos mūsų komitetuose. Biudžeto komitete apie tai vyko diskusija ir irgi tą klausimą iškėlėme. Norėjau jūsų paklausti, ar turite progą, ar turėjote progą peržiūrėti vakar paskelbtą dokumentą. Ten kalbama apie kovą su korupcija mokslo srityje. Ten kalbama be kita ko apie nikotinoidus. Sakoma, jog juos reikėtų uždrausti. Taigi, matome, kad įvykiai gali pakrypti labai įvairia, įvairiomis linkmėmis, nes šiuo atveju e, kalbama apie kokybiškas konsultacijas. Kalbant apie nikotinoidus, jūs esate tai minėjęs. Ir jau dabar prasideda pirmoji diskusijų dalis dėl jų uždraudimo. Turima informacija rodo, kad E, derlingumas mažėja dėl to ir tai kelia nerimą, nes, pesti, nes kitų pesticidų nėra. E, pasitelkiami kiti vietoj sisteminių nikotinoidų. Kaip būtų galima įvertinti čia aplinkosaugos aspektus, privalumus ir trūkumus? Nes draudžiamas vienas pesticidų tipas, tuo tarpu daugiau naudojama kito tipų pesticidų. Sakoma, kad čia jokio ryšio nėra, o jūs kaip manote, yra čia ryšys ar ne? Grazie, adesso il collega Pieka. Ponas Pieka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie dyrektorze. W tym wystąpieniu wspomniał pan o wielu ważnych sprawach. Ačiū, pirmininkė, ačiū pranešėjui. Jūs paminėjote labai daug svarbių dalykų, pavyzdžiui, skaidrumą. Jūs kalbėjote apie atvirumą, kad esate pasiruošę bendradarbiauti. Kalbėjote apie inovacijas, bet jūsų pristatymė visgi šio to pasigėdau. Pasigėdau prevencijos. Aš pats esu mm, medikas, gydytojas, todėl žinau, kad prevencija yra be galo svarbi prieš paleidžiant į rinką bet kokį produktą, jis turi būti patikrintas, ar yra saugus. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad parlamentas yra teisėkuros organas ir mes leidžiame teisės aktus susijusius su maisto produktais. Kalbame ir apie nanotehnologijas arba apie produktus kilusius iš klonuotų uh, gyvūnų, kaip tokios naujovės įtakoja maisto saugą. Ir žinoma, genetiškai modifikuotų organizmų klausimas čia labai svarbus. Taigi prevencija yra, apie ją kalbėti yra būtina. Skaičiau straipsnį apie tyrimus Prancūzijoje. Ten buvo uh, Kalbama apie tai, kad gyvūnai šeriami pašarų, kuris pagamintas iš genetiškai modifikuotų medžiagų. Tai buvo labai svarbus tyrimas. 200 žiūrkės buvo tyriamos. Taigi šio tyrimo rezultatai buvo be galo svarbus. Paaiškėjo, kad genetiškai modifikuoti organizmai pagal šį tyrimą e, pribaigė didžiąją dalį šiurkių, nes jos per tuos dviejus metus, kol vyko eksperimentas, jos susirgo baisiomis lygomis. Tai čia tik žiūrkės, bet daugybė medicinos daugiau kosmetikos priemonių irgi nu, yra tyriamos ant žiūrkių ir kitokių gyvūnų. Šiais laikais toks e, straipsnis gali sukelti paniką. Pavyzdžiui, e, mes e, neseniai, neseniai keletas žmonių mirė dėl ebolos viruso, ebolos viruso ir tai jau sukelia e, paniką. Lygiai tas pats gali atsitikti ir dėl GMO, dėl geniškai modifikuotų organizmų. Manau, kad genetiškai modifikuoti sojos produktai jau yra naudojami, jau jų galima įsigyti. Todėl noriu pabrėžti, kad agentūros laukia be galo didelis uždavinys Mums reikia pirmiausiai prevencijos imtis tokiais atvejais, kaip sakiau, tai klonuotų gyvūnų mėsa, nanotehnologija, GMO, tai yra patys didžiausi iššūkiai, su kuriais susidurs agentūra. Ar jūs esate pasiruošę tokiems iššūkiams? Now... Ačiū, ponas Balco. Ačiū pirmininkė. mat, me, mes matėme, kad dirbome ne kartą su EFSA per pasausius keletą metų. Esu naujas narys Europos parlamente, bet tai man leidžia problemą pažvelgti naujai. Norėčiau už tai ką pasakyti. Jūs, ponė direktorių, minėjote ir jūsų vertinimų čia nekvestionuoju. Jūs sakėte, kad maisto sauga turi būti užtikrinta visos grandinės metu, turime prie to dirbti. Įstraukiant ir ūkininkus į šią veiklą. Ir aišku, tai yra svarbus dalykas. Šiuo atveju jūs ketintumėte veikti kaip tam tikra administracinė struktūra, o ne mokslinis centras. Jūs kartais teikite E, tokius mokslinius patarimus, kurie gali būti lemtingi. Pavyzdžiui, kai valstybėse narėse draud, uždraudžiami genetiškai modifikuoti organizmai. Pavyzdžiui, taryba nusprendė neleisti genetiškai modifikuotų kukurūzų e, Dupont naudoti. Mes dabar dar deramės dėl šito dalyko Europos parlamente, tačiau galiausiai situacija susiklostys gali sudėtinga. EFSA teikia mokslinius patarimus, konsultacijas. Kartais tai gali skirtis nuo valstybių narių nuomonės ar oficialios pozicijos. Ir tuomet gali atsidurti tokie padėtyje, kuri tikrai keista, nes turėtume tarnauti ES piliečiams, bet jūsų patarimai gali būti nuteikti prieš daugumos ES piliečių valią. Kaip išspręsti tą prieštaravimą? Atvirai kalbant ir labai atvirai kalbant, galima būtų sakyti štai ką, EFSA yra e, PPU agentas Europoje ir netiek jau labai tarnauja ES piliečiams. Na, atsiprašau, kad taip grubiai galbūt pasisakiau, tačiau įspūdis toks susidaryt gali. Tad tiesiog atsidūrite konflikto viduryje. Pavyzdžiui, Vengrijoje buvo nuspręsta, kad visi turi teisę į fizinę ir psichinę sveikatą. Konstitucijoje yra pasakyta, kad negali būti auginamos genetiškai modifikuotos kultūros ar kaupiamos maisto atsargos. Jūsų pateiktas sprendimas sukėlė konfliktą šioje situacijoje. Nes jeigu pateiktumėt rekomendaciją auginti genetiškai modifikuotus organizmus, tai tai prieštarautų mūsų šalies konstitucijai. Ir būtų galima taip pat čia kalbėti daugiau apie laisvą prekių judėjimo ribojimą ir taip toliau ir panašiai. Europos Sąjungos mokslininkų, Europos Sąjungos mokslo patarimų teikimo konstitucija gali, institucija galite atsidurti toje keistoje padėtyje. Uh, give... Ačiū. Nežinau, ar kas norėtų pasisakyti, ar galim tiesiai su... perduoti žodį EFSA direktoriui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už klausimus. Jų buvo tikrai gausu. Pabandysiu atsakyti glaustai, bet klausimai tikrai tokie esminiai ir tikiuosi, kad pirmininkė, kad turėsiu, turiu laiko juos atsakyti. Pasistengsiu atsakyti tą tvarką, kokia buvo užduoti. Pone Jūzo kalbėjo apie um, užkrečiamas lygas, ar tai tikrai yra EFSOS kompetencija, ar ne Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras Stoholme turėtų tuo rūpintis. Aš kalbėjau apie gyvūnų lygas, užkrečiamas lygas ir vektorius, kurie perdoda tokias lygas. Čia EFSA tikrai yra ta institucija, kuri turi pateikti mokslinį patarimą. Ir bet mes kartu bendradarbiavame su lygų prevencijos ir kontrolės centru. Mes prižiūrime tuos vektorius, kurie gali perduoti lygas ne tik tai gyvūnams, bet ir žmonėms. Ir čia šitoje srityje mes dirbame kartu, e, užtikrindami ir gyvūnų, ir žmonių sveikatą. Taip pat užtavėte labai svarbu klausimą apie skaidrumą ir nepriklausomumą ir kaip veikia šitą sistemą. Žinoma, ir kiti panašių klausimų uždavė. E, Prieš konkrečiai atsakydamas iš tą klausimą, norėčiau pasakyti, kad e, EFSAS mokslinių patarimų e, nepriklausomumas remiasi trim ramšiais. Pirmiausiai, kad mes labai atidžiai surenkame informaciją, kur yra naudojama e, tom, tam tyrimam. Tai yra metodologija ir ekspertizė. Taigi mes labai atidžiai surenkame informaciją, kurią naudojame e, vertinimuose. Taip pat e, tikriname metodologiją, kad jinai būtų tinkama ir labai atsargiai atidžiai atrenkame darbo grupių narius, tuos, kurie vertins. Tai yra pirmasis ramstis, tai yra ištekliai, kurie yra naudingi vertinant riziką. Antrasis ramstis man E, kelia nuostaba, kad dažnai jisai pamirštamas, tai būtent kolektyvus sprendimų prieimimas mokslininkų grupėse. 21 mokslininkas dirba grupėje ir jie yra kaip komitetas, kaip nedidelis Envi komitetas ir šie ekspertai iš visos visų Europos šalių priima sprendimus dėl EFSOS mokslinių patarimų. E, aš neįsivaizduoju, kad vienas ekspertas, net jeigu jisai būtų labai, labai įtakingas ir galėtų daryti įtaką kitom 20, 20 visgi priimtų kokį nors netinkamą sprendimą. Taigi visa, visi jie Mm, dalinasi savo mokslinėmis žiniomis ir taip priima sprendimą. Trečiasis ramstis yra atvirumas ir skaidrumas. Visi klausimai, kuriuos gauna EFSA, visi atsakymai, mokslininkų e, atsakymai, visi, visa medžiaga, duomenys, kuriuos naudojame, yra, viskas yra internete. EFSA yra viena iš skaidriausių agentūrų Europoje. Visa informacija, kurią mes galime e, viešai skelbti, nežinoma, yra ir verslo informacijos, yra ir asmens duomenų, kurių mes negalime skelbti, negalime skelbti bet visa informacija, kuri yra, gali būti vieša, ji yra vieša mūsų internetinėme puslapyje. Dabar grįšiu, grįšiu prie ponios Ajuso klausimo, kaip mes atrenkame e, e ekspertus. Taigi mes turime dešimt grupių, kuriuose dirba po 21 mm, mokslininką. Kiekvienais metais vyksta atranka. Visų valstybių narių mokslininkai gali dalyvauti. Neseniai vyko tokia atranka. Tūkstantį gavome prašymų ir tada e, mes tikriname sugebėjimus. Tie mokslininkai turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad galėtų dalyvauti konkurse. Ir iš tų, ku, iš tų ekspertų, kurie atitinka šiuos reikalavimus, mes renkamės, kuris iš mokslininkų galėtų dirbti, tarkim, su biologiniais pavojais ar su GMO ir taip toliau. Ir taip pat tikriname jų interesus, kad nekiltų interesų konflikto. Ir taip sudaroma galimy, galimų kandidatų sąrašas ir EFSOS valdyba atrenka kas dalyvaus, kas galės dirbti EFSOS darbo grupėse. Mes ir šiame procese turime tam tikrų e, saugiklių. Mes turime ir išorinių vertintojų, kurie stebi, ar EFSA laikosi e, visos, visos procedūros. Mes turime stebėtojų iš komisijos, iš Europos parlamento, iš e, valdybos, kad uh, ESA tikrai laikytųsi visų taisyklių. Taigi taip mes atrenkame ekspertus, kurie dirbs mokslininkų grupėse. E, darbo grupėms mokslininkai atrenkami irgi panašiai, užtikrinant mokslininkų nepriklausomumą, bet šitas procesas yra truputėlį paprastesnis, nes mes dirbame su 1500 mokslininkų iš visų ES šalių. Kaip užtikriname, kad jie neturėtų e, interesų konfliktų, kad jie būtų pakankamai nepriklausomi, visi apie tai klausite. Mes turime tam tikrą tvarką, tam tikras taisyklės, kaip e, užkirsti kelią interesų konfliktams. E, 2011 metais EFSOS valdyba priėmė šitą tvarką. Šitą tvarką bus peržiūrėta kitais metais, 15 bus peržiūrėta ir įtrauksime pasiūlymus, kuriuos gavome iš pilietinės visuomenės, iš parlamento, iš NVO, iš kitų susijusių šalių, kad patobulintumėm savo nepriklausomumo politiką. Praktiškai tie kandidatai, kurie nori dirbti su EFSA, turi užpildyti anketą, kurioje turi nurodyti visus savo interesus per pastaruosius penkerius metus deviniuose skirtingose sektoriuose. Mes, EFSOS darbuotojai, vertiname, ar eksperto interesai yra suderinami su darbo grupės darbu ir su eksperto vaidmeniu tokioje darbo grupėje. Vienas svarbiausių principų yra, jeigu ar, ar dirbi e, pramonėje srityje, ar, arba jeigu, esi kons, jeigu konsultuoji pramonės kokios įmonė, negali dirbti EFSAI. 2012 metais maždaug 40 procentų tokių mokslininkų buvo iš vyriausybinių organizacijų, kaip, pavyzdžiui, nacionalinių rizikos vertinimo agentūrų, 40 iš viešųjų mokslinių universitetų, e, dar didelė dalis iš universitetų ir 5 procentai yra e, pensininkų, kurie anksčiau dirbo viešajame sektoriuje. Taigi pramonės atstovai, pramonės konsultantai negali dirbti EFSOje. Ir čia dar ne viskas. Jei ekspertas dirbo universitete, bet tyrimus darė pra, finansuotus pramonės sektoriaus, mes jau numatome, kad toksai ekspertas gali turėti interesų konfliktą, kad jisai gali būti ne, ne, nešališkas, kad jis gali būti šališkas dirbdamas EFSOje. Taigi, mano nuomonė, tai yra labai brandi, tvirta sistema. Šitą sistemą reikia išlaikyti, jinai turi ir savo kaštus, bet jie yra neišvengiami tam, kad e, užtikrintumėm, jog EFSOS darbas yra objektivus, nepriklausomas, suprantamas ir, ir, su, mm, ir naudingas rizikos vertintojams, nes mes jiems teikiame mokslinius patarimus ir Vėliau komisija, ES nukreipia tuos patarimus ES, ES šalių mm, lygmenį. Tikriausiai atsakiau ir klausimą apie nepriklausomumą, prieigą prie dokumentų ir taip toliau. Kaip sakiau, visi dokumentai gali būti rasti mūsų internetinėme puslapyje ir kiekvienas Europos pilietis gali paprašyti prieigos prie dokumentų ir EFSA tada sutiks tokią prieigą, nebent būtų priežasčių, o priežasčių yra tik tai kelios, pavyzdžiui, verslo informacija, asmens duomenys. Visą laiką mes suteikiame informaciją. Šiais metais 75 tūkstančius puslapių dokumentų mes jau suteikime prieigą prie tokio kiekio dokumentų, nes buvo paprašyta. Pone Gerling, Gerling kalbėjo apie skundus skundus sveikatos rytyje. Manau, kad Europos parlamentas priemė reglamentą, pagal kurį prašo EFSOS da, e, laikytis aukščiausių standartų įvertinant, ar tokie skundai yra pagristi ar ne. Taigi mes neturime kitos išeities, mes gyvename, laikomės pačių aukščiausių standartų. Taip pritariu, visada galima patobulinti procesą, bendradarbiavimo su tais, kurie į mus kreipiasi procesą. Uh, Mes turime aštuonias e, gairias, pagal kurias e, nurodoma, kaip tyrimai turėtų būti atlikti ir taip toliau, bet galima dar patobulinti šią sistemą. Mes neseniai susitikome su 15-16 pramonės federacijų tam, kad e, tas bendradarbiavimas tarp EFSOS ir šitų įmonių, kurios jie kreipiasi, tobulėtų. Uh, E, mes ne, nerengėme individualių susitikimų tam tikros organizacijos su mūsų mokslininkais, bet su grupe tam tikrų organizacijų, kurios kreipiasi. Tokius sutikimus darome, per, šeš, per pasarosius metus 6-7 tokių sutikimų vyko, jie buvo gana stambus ir mes buvome paprašyti organizuoti smulkesnius susitikimus, juos dabar planuojame ir per 15 metus jie bus įgyvendinti. Jūs klausėte apie pagrindinį mokslinį patarėją. EFSA mano, kad iš esmės yra gerai mokslą priartinti prie politikos ir politinius sprendimus susijęti su moksliniais e, duomenimis. Ir tikrai tokia pozicija prisidėtų, bet ar jinai yra naudinga, ne EFSA sprendžia, tai yra politinis klausimas, bet komisija e, iš agentūrų gauna labai daug mokslinių žinių. Visos agentūros mokslinių tyrimų centrai prisideda prie mokslinių žinių generavimo ir komisija gali naudotis tokiamis žiniomis, gal net ir nebūtinai turėdama paskirtą vyriausiai atsakingą asmenį už mokslinius tyrimus. Jūs minėjote e, kažkokį straipsnį, nežinau, nieko negirdėjau, sakėte, kad kad e, mokslas gali veikti abiemis kryptimis. Aš pritariu, būtent todėl labai svarbu, kad EFSA būtų nepriklausoma mm, nuo įtakos, kad, mes, e, kad mūsų sprendimai remtųsi metodais, tinkamais duomenimis ir koleginių sprendimų prieimimo principų. E, tikrinama pesticidus, vertinama pesticidus, EFSA vertina visą, aplink, visą aplinką. Tai reiškia, kad jeigu produktas yra sertifikuotas valstybėje narėje, jis yra rinkoje, jis turi būti saugus aplinkai. Nematau problemos, kurią jūs minėjote, nes jeigu yra teisingai laikomas visų reikalavimų, tas produktas buvo išbandytas, kad aplinkai nekeltų e, žalos. Dar buvo iškeltas klausimas dėl prevencijos. Iš medicinės pusės aš visiškai pritariu, kad prevencija, geriau imtis prevencijos negu gydyti, reikia dėti visas pastangas, kad būtų imtasi prevencijos. Bent kalbant apie rizikos vertinimą, rizikos valdymą, čia jau žiūrime truputį iš kito kampo. Mes būtent ir užsimame mokslinių rizikos vertinimu. Rizikos lygis, kuris yra primtinas visuomeniai, yra politinis sprendimas. Ne EFSA sprendžia, koks yra tas lygis. Jeigu e, jūs kalbate apie prevenciją, tai nėra EFSOS kompetencija, tai nėra mokslinis e, darbas. Mes teikiame duomenis, įrodymus, mokslinius įrodymus politikams, e, įvertiname rizikas ir, ne, ir nežinomuosius kurios kelia tą riziką. Ar ta rizika yra priimtina visuomeniai? Čia jau tokį politinį sprendimą priima politikai, ne EFSA. Ir Europoje rizikos vertinimas ir rizikos valdymas yra atskirti ir tai yra gerai. Taip pat kalbėjote apie tyrimą Prancūzijoje dėl, e, GM, dėl pašarų su GMO, nežinau, ar turite omenyje. E, tą mokslinį tyrimą, kuris buvo išspausintas maždaug 12 metais. Jis sukėlė didelės diskusijas. Profesorius Seralinė dalyvavo ir EFSA dalyvavo, mes atlikome e, peržiūrą šito dokumento ir valstybių narių organizacijos irgi dalyvavo ir galiausiai žurnalas atšaukė šį straipsnį, tas žurnalas, kuris pirmasis suspausdino, EFSA pasižymėjo šį įvykį, įvertino ir mes bendradarbiavome su kitomis ES rizikos vertinimo agentūromis. Paskutinis klausimas. Dėl tiekimo grandinės saugumo, ar mokslas gali prieštarauti konstitucijai. Čia vėl turėtumėm atskirti vaidmenis. EFSA dėl GMO atlieka vertinimą, kokį poveikį daro GMO žmogaus sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai tą ir rasite mūsų mokslinėse nuomonėse. Ar valstybė, nariai ir visuomeniai tai yra priimtina, tai čia visiškai kitas sprendimas. EFSA neprima tokio sprendimo, tai jau yra valstybės narės politinis sprendimas leisti ar neleisti vartoti ar pardavinėti produktus, ar priimti, susitaikyti su tokia rizika ar, ar ne, ar uždrausti produktą prevenciškai dėl etinių sumetimų, ekonominių sumetimų, dėl įvairiausių sumetimų, bet moksliškai mes, nes kaip mokslininkai mes nesikišam iš tą procesą. Ta pati galiu pasakyti apie klonavimą. EFSA išsakė savo nuomonę dėl klonavimo e, maisto saugos e, e, ir žmogus ir gyvūnų sveikatos klausimų o į etinius klausimus EFSA nesigilina. Dėl nanotehnologijų irgi lygiai tas pats EFSA įvertino mokslinę prasme, e, parengė gidus, kaip vertinti nanoinžineriją ir atitinkamus produktus, bet mes neprimame sprendimo, ar visuomenė turi priimti tokias technologijas ar ne. Ačiū. Jo. Ačiū už tokį išsamų atsakymą. Manau, galime baigti posėdį. Tik noriu priminti kolegoms, kad šį vakarą pr, e, dar vyks čia kažkas šitoje salėje ir prašome nieko nepalikti ant stalų. Dėkoju, susitiksime rytoj ryte.